Ačiū. Noriu pasveikinti paskirtą į komisarą ekonomikos ryčiai Paolo Gentiloni ir ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto narius, nes tai yra atsakingas komitetas šių klausimų metu. Taip pat noriu pasveikinti biudžeto komiteto ir užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, kaip asociuotų komitetų narius. Taip pat tarptautinės prekybos ir vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetų narius kadangi tai yra pakviesti komitetai. Taip pat noriu priminti, kad pagal gairias skirtas tvirtinti komisijos narius, parlamentas įvertina paskirtosius komisijos narius pagal e, jų kompetenciją, atsidavimą Europos e, klausimams ir e, asmeninę nepriklausomybę. Taip pat vertinamas jų portfelis ir komunikacijos įgūdžiai. Kaip žinote, anksčiau komisijos paskirtie komisijos nariai atsakė į klausimus raštu Klausimai, atsakymai raštu pateikti nariams visomis kalbomis. Teisės reikalų komitetas nepateikė prieštaravimų, kad būtų surinkti šie klausimai. Noriu trumpai paaiškinti diskusijų struktūrą. Paskirtasis komisaras galės pateikti žodinį pareiškimą, kuris neturėtų būti ilgesnis kaip 15 minučių. Po to jis turės 5 minutės posėdžio pabaigoje galutiniams pastaboms. Po įžangos bus skirta laiko užduoti 25 klausimus, kurios pateiks parlamento nariai. Diskus e, vyks penkių minučių tarpais, po vieną minutę klausimui, dvi minutės atsakymui. Ir jeigu būtų papildomų klausimų, tas klausimas neturėtų užtrukti ilgiau negu vieną minutę ir viena minutė skiriama atsakymui. Pirmasis septynių klausimų raundas E, bus toks, kai juos užduos politinių frakcijų atstovai. Antrasis raundas, tai yra 18 klausimų, bus paskirsta tarp politinių frakcijų, įskaitant ir nepriklausomų, neprisijungusių narių atstovus. Vertimas yra į 23 kalbas, todėl visi kalbantieji gali kalbėti savo gimtąją kalbą, tik tai reikia jiems priminti, kad, kad tai, ką jie sakys, bus verčiama, todėl Nekalbėkite per greitai. Diskusija transliuojama per interneto svetainę, parlamento interneto svetainę ir vėliau bus galima uh, e, parsisiųsti ir video įrašą iš parlamento svetainės. Dabar noriu suteikti žodį paskirtam komisijos nariui, ponui Gentiloni, žanginiai kalbą, kuri neturėtų būti ilgesnė nei 15 minučių. Ačiū, e, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Man iš tikrųjų teko didžiulę garbę pas jūs šiandien ateiti. Maždaug 20 metų e, e, dirbau parlamente, dirbau ir paprastu parlamento nariu, taip pat dirbau ir ministru. Ir išmokau pamoką, kad E, kai interesai skirtingi, būtina kalbėti, būtina diskutuoti. Šiandien e, pirmą kartą mes diskutuojame, bet dar ne kartą diskutuosime, jeigu e, mane patvirtinsite kaip komisarą. Aš dažnai minėsiu žodžius ambicija ir taip pat pasidalymas. Mes e, išgyvenome ekonominę krizę, ekonomika vėl pradėjo aukti, bet iššūkių e, netrūksta. Mes vis dar su jais susidurėme. Brexit ir su tuo susijusios pasiekmes. Taip pat e, kai kurie piliečiai nebepasitikė Europos Sąjungą, jie nusivylę geopolitinė prasme didžiulis e, nestabilumas, atsiranda ir naujų e, technologijų, susviravo identiteto e, suvokimas. Aišku, valstybėse narėse padėtis skiriasi, bet kai atsiranda priešprieša tarp ekonomikos augimo ir nepakankamo socialinio ir aplinkos, saugos, aplinkos tvarumo, tuomet mūsų piliečiams reikia atsakymų. Pagalvokime apie tos jaunuolius, kurie gimė šį tūkstantmetį. Mes neturėtumėm nuvilti jų, ypač dėl klimato kaitos. Ir pirmą kartą ES e, e, gyvavimo metu susidurėme su karta, kuri turi mažiau galimybių negu kad tėvų karta. E, mano karta iš ES gavo daug. Ir aš e, e, atsimenu, kaip Romoje e, buvo švenčiamas 60-asis ES, Europos bendrijų gimtadienis, Romos sutarties gimtadienis. Dabar Europa jau nebepadalinta. Ir būtent šiandien, spalio trečią dieną, mes minime labai svarbų įvykį Vokietijos susivienimą. Didžiuliai pasiekti rezultatai rodo, kokia turi būti ambicinga e, mūsų darbo programa. Mes e, nesustosime, kai visas pasaulis juda. Žan e, Mone kažkada yra pasakęs tokius žodžius ir jie niekada nebuvo tokie aktualūs kaip šiandien. Mums tenka didžiulė atsakomybė. Ir uh, E, komisija ir parlamentas e, e, turėtų labai glaudžiai dirbti iš vien. Jeigu aš būsiu patvirtintas komisaru, esu pasirengęs nuolankiai ir drąsiai prisimti tokią atsakomybę. Aš visą laiką savo politinėje veikloje dirbau Europos labui, taip pat ir Italijos vyriausybėje. Taigi su didžiuliu entuzijazmu uh, kaip italas ir kaip europietis prisimčiau e, tokią e, atsakomybę, tokį iššūkį. Gerbiami parlamento nariai, savo politinėse gairėse paskirtoji komisijos pirmininkė iškėlė viziją, kad e, Europa vestų pasaulį į naują skaitmenį pasaulį ir geresnį pasaulį. Europa pirmiausia turi vienyti žmonės ir atnaujinti mūsų unikalią socialinės rinkos ekonomiką. Tai, to tai įzėmaus bus ir mano gairės. Aš e, dirbsiu glaudžiai su paskirtoja vicepirmininku Valdžiu Dombrovskiu ir kitais kolegijos nariais, kad reaguotume į teisėtus europiečių reikalavimus - klėstėjimas, stabilumas ir apsauga. Mano kaip komisijos nario darbo planas bus pagrįstas tais prioritetais, kurie išdėstyti ponios von der Leyen e, įgaliojimų rašte. Aš būsiu e, atsidavęs aplinkos sauginiams reikalams jau 25 metus. Šiandien visi mes jaučiame, kad skubiai turime veikti, kad apsaugotume klimatą. Tam reikės iniciatyvų visose frontuose. Tai yra tvarus uh, įtraukiantis augimas yra pirmasis prioritetas. Aš pirmenybę teiksiu artimai partnerystėje su valstybėmis narėmis per reguliarų e, intensyvų dialogą su vyriausybėmis, socialiniais partneriais ir piliečiais. E, ekonominės stebėsinos proceso metu. Aš dirbsiu tam, kad būtų integruoti tvaraus vystimosi tikslai į Europos semestro procesą, neprarandant dėmesio po jų poveikiai. Tvarus įtraukiantis augimas taip pat reiškia ir socialinį tvarumą. Didėjantį nelygybę e, daro įtaką mūsų Europos socialiniam modeliui ir tą klausimą reikia spręsti skubiai ir e, ryštingai. Lyčių skirtumų mažinimas taip pat yra prioritetas maž... E, įtraukiančiam augimui. Vienas svarbiausių veiksmų bus Europos nedarbo draudimo sistemos dėgymas. Žinau, kad šis parlamentas reikalauja šitokios sistemos jau seniai. Politinė prasme nebus lengva to pasiekti, bet kartu mes e, galime sukurti sistemą, kuri užtikrintų apsaugą piliečiams, kai jie patiria sudėtingų momentų savo gyvenime. Aš e, stebėsiu, kaip taikomas stabilumo ir augimo paktas, kad būtų užtikrintas e, viešųjų finansų stabilumas panaudosiu galimą lankstumą pagal taisyklės, kai jo reikės, tam, kad būtų užtikrinta atitinkantima fiskalinė pozicija, kad fiskalinė politika suvaidintų stabilizuojantį vaidmenį ir e, skatintų reikalingas investicijas. Įgyvendinant mūsų taisyklės, aš daugiausia dėmesio skirsiu viešosios skolos mežinimui, kaip žmogus, kuriam labai rūpi potencialiai destabilizuojantis dėlės skolos poveikis blogesniais laikais. Aš taip pat dirbsiu sutinkamu fiskalinės erdvės panaudojimu, kad būtų galima e, susidoroti su rizika kylančia ekonomikos sulėtėjimo laikais. Žinoma, stabilumo ir augimo paktas nėra tobulas. Ir aš naudosiu mm, galimas e, gal, tai, galimybės suteiktas e, šešių ir dviejų dokumentų suteiktas galimybės remiantis praeities e, surinktomis žinomis ir prisidedant fiskalinės valdybos darbui. Žinau, kad jūs turėsite savo nuomonę apie tai. Aš pradėsiu InvestEU ir e, tvarių, tvarių Europos investicijų plano e, panaudojimą kaip prioritetą. Mūsų ekonomikoje transformacijai reikia investicijų. Tam, kad keistume energetiką, padarytume ekonomiką ekologišką ir pasiektume CO2 mažinimo tikslus. Investicijos į mokslinius tyrimus, inovacijas ir skaitmenimą. Investicijos į tvarę infrastruktūrą. Socialinės investicijos. Reikia veiksmų taip pat ir stiprinant mūsų bendrąją valiutą. Ir užbaigiant, užbaigti ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimą yra vienas iš pirmininkės prioritėtų ir e, mano taip pat. Aš norėčiau padėkoti parlamentui už e, jūsų siekius šioje srityje. E, Proveržys reikštų didesnį stabilumą, didesnį pasitikėjimą ir eurozonos atsparumą. Ir tai sustirinų taip pat euro pasaulinį pripažinimą. Tai yra mums prioritetas taip pat gerai parlamento nariai, 74 procentai ES piliečių sutinka, kad reikia daugiau kovoti su mokesniu sukčiavimu. Esu pasiryžęs dirbti tam, kad būtų užtikrintas sąžiningas apmokesnimas ES. Pirmas prioritetas būtų užtikrinti, kad mokesčiai prisidėtų prie Europos e, žaliojo kurso ir savo, e, savo ruoštų aš dirbsiu e, tam, kad e, vartotojų, gamintojų e, elgesys būtų nukreiptas siekiant neutralios ekonomikos klimato prasme. Aš vertinsiu įvairias priemonės, įskaitant ir energetikos mokesčių direktyvos atnaujinimą, kad jį būtų suderinata su aplinkosauginiais tikslais. Ir e, dirbsime su CO2 pasienio mokesčiu, kuris, kuris atitiktų PPO taisyklės to, tame darbe aš e, sieksiu, kad ši sistema būtų socialiai subalansuota ir sieksiu įvertinti pasarelės taisyklės ir kitas priemonės sutartyse, kuris leistų mokesnius pakeitimus patvirtinti kvalifikuotos daugumos ir bendro sprendimo prieimimo būdu. Antras siekis yra Europos indėlis reformuojant E, tarptautinę įmonių mokesčių sistemą, kad jie atitiktų 21 amžiaus e, realijas. Visiems aišku, kad dabartinė sistema yra pasenusi. Tarimas prie skaitminės ekonomikos parodė spragą tarp to, kur kuriama vertė ir kur mokami mokesčiai. Be to, mokesnė konkurencija iškraipo verslo sprendimus ir Tokiu būdu mokestinė politika nukreipta į trumpalaikę mokesčių surinkimą. Diskusijos dėl tokių įmonių mokesčių pakeitimo vyksta G20 tokia ir tai remia EBPO. E Kitais metais turime įvertinti tas vykstančias diskusijas. Jeigu nebus konsensuso, aš turėsiu dėti pastangas e, e, sukurti Europos skaitinį mokestį ir bendrą įmonių mokestinę bazę. Trečias prioritetas yra toliau kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių vengimu, kas mažina ES piliečių pasitikėjimą mokesčių sistemams. Noriu, kad e, naudos gautų tai mokesčių mokėtojai, kurie e, tai elgis pagal taisyklės ir bausti reikia tuos, kurie to vengia. Taip pat aš Džiaugiuosi būdamas komisijos narys atsakingas už muitų sąjungą. Tai yra Europos projekto esminis elementas, kuris saugo mūsų bendrąją rinką. Daugelis e, mano, kad e, mokesčių sąjunga yra duotybė, bet įtampa pasaulyje dėl prekybos, saugumo, beskėčių verslo modelių ir elektroninės komercijos plitimo reikalauja, kad muitų sąjunga būtų stipri. Aš sieksiu, kad muitų sąjunga e, būtų pakilėta į naują veiksmingumo lygį. Tai ne tik mano planai, bet ir visi prioritetai, kurios nurodė išrinktoji pirmininkė, pareikalaus e, stabilios statistinės bazės. Ir aš labai e, aukštai vertinu Eurostato profesinės nepriklausomumo gynimą ir nacionalinių statistikos institucijų. Taip pat sieks užtikrinti, kad Eurostatas būtų e, atžvalgos išeities taškas, apie, kai kalbama apie statistiką Europoje. Gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Aš priminiau tik tais keletą iš pagrindinių tikslų, kurių e, e, sieksiu savo kadencijos metu, jeigu mane patvirtinsite kaip komisarą, tam, kad tokius tikslus pasiekčiau. E, daugeliu atveju uh, E, reikės tikrai didžiulių politinių pastangų. Aš darysiu viską tam, kad rašiau tokius sprendimus, e, kuriems, kurie bus primtini visiems. E, žinau, kad išsiskiria š, nuomonės tarp politinių šeimų, valstybių narių, ES geografinių teritorijų. Aš tikrai norėčiau, kad dėl tokių e, skirtumų neatsirastų iš ankstinių nuostatų ir kad kartu galėtumėm eiti bendru keliu labai sparčiai besikeičiančiame pasaulyje. Mano politinė patirtis e, e, nėra maža ir tikrai stengsiuosi ieškoti kompromisu. Dirbsiu su kitais komisarais tam, kad E, galėtumėm pasiekti visų pasitikėjimą. Aš e, nuolat e, su jumis konsultuosiuosi ir prieš priimdamas bet kokį svarbų sprendimą susijusiu su Europos semestru, kreipsiuosi į ekon komitetą. Kartu su jumis dirbsiu siekdamas komisijos pirmininkės Vanderlein prioritetų. Aš e, laikysiuos tarp institucinio bendradarbiavimo taisyklių, bet tai yra ir politinis pasirinkimas, nes e, yra būtina e, saugoti renkamosios demokratijos principą. Tai ypač aktualu dabar. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. Dėkoju, <clears throat> ponė Gentiloni. Pradėsime nuo Perėsime prie klausimų, pradėsime nuo politinių frakcijų koordinatorių. Ekon komiteto įvairių frakcijų koordinatorių Markus Ferber, EPP frakcija. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ponė Gentilionį. Iš Romos susilaukiau labai daug skambučių, kad jūs esate puikus kandidatas, nekažinko, be galėčiau ir pasitirauti. Beje, popiežius man neskambino. Noriu E, pateikti e, labai populiarų klausimą. Ką manote apie e, ekonomikos augimo ir stabilumo paktą? Jūs anksčiau esate sakęs, kad problema yra ne europinės taisyklės, o tai, kaip rinkos vertina tų taisyklių ignoravimą. Net ir aš tam galėčiau pritarti. Taip pat jūs jau esate kritikavęs ekonomikos augimo ir stabilumo paktą. Jūsų uh, E, šalies vyriausybė, naujoji vyriausybė, kaip ir ankstesnė vyriausybė, e, daugiau kalba apie to e, pakto lankstumo dalį. Ir panašu, kad jūs, jūsų šalis ketina didinti struktūrinį deficitą. Taigi nelabai šalis bus pasiruošusi ekonomikos viravimams. Taigi noriu pastirauti, ką Jūs manote apie ekonomikos stabilumo rūgimo paktą. Ir E, kaip bus laikomasi tų e, taisyklių vertinant Italijos biudžetą. Uh, well, much, Ačiū, ponė Ferber. Dėkoju ir tiems, kurie skambino jums iš Romos. Bet man atrodo, jūsų klausimas yra labai aktualus. Uh, Mes turime taisyklės, turime stabilumo augimo paktą ir turime tas taisyklės įgyvendinti. Pakte taip pat yra numatytas lankstumas, tai nėra kokia tai nuolaida, kuri gali būti daroma vienos ar kitos valstybės atžvilgių. Viskas yra mūsų taisyklėse ir aš nekomentuosiu Italijos biudžeto projekto, kadangi kol kas beje mes jo ir neturime. Biudžeto projektas planuojamas po 12 dienų būti paskelbtas. Ir šiam biudžeto projektui aš skirsiu lygiai tokį patį dėmesį, atsižvelgsiu į galimybę vesti dialogą ir labai rimtai vertinsiu taisyklės, Ta darysiu Italijos biudžeto projekto atžvilgiu, kaip ir visų kitų 26 valstybių narių biudžeto projektų atžvilgiu. Pone Ferberi, aš noriu labai aiškiai, absoliučiai aiškiai, jeigu įmanoma pasakyti, kad aš nebūsiu vienos vyriausybės atstovas komisijoje. Mes turime vyriausybių atstovus komisijoje, bet aš būsiu komisijos narys atsakingas už ekonomikos reikalus ir eidama šias pareigas aš vienodai vertinsiu visų 27 valstybių narių biudžeto projektus, kai dirbsiu, jeigu mano kandidatūrą patvirtinsite. Äh, Labai ačiū, ponas Gentilionį. Kalbant apie ES sutartį ir papildomus protokolus dėl uh, ekonomikos stabilumo ir augimo pakto, tai tas protokolas užima tik du puslapius, o komisijos interpretacijos daugiau kaip šimta puslapių. Taigi, e, ko gero, galima kalbėti apie tokį santykį kaip vienas su 70. Galbūt e, reikėtų tas taisyklės supaprastinti tam, kad valstybėms narėms e, būtų viskas aišku, kad nereikėtų skaityti tų šimtų e, puslapių paaiškinimuose. Kaip Jūs manote, gal tas taisyklės reikėtų supaprastinti, patikslinti, ar tai nėra būtina? tam, kad e, jeigu taisyklės būtų pažeidžiamos, galų gale būtų galima paskirti ir sankcijas. Uh, yes, the... Taip, sutinku su jumis dėl to, kad stabilumo ir augimo pakto taisyklės tikrai nėra labai paprastos ir aš vertinu Europos fiskalinės valdybos indėlį. Tai buvo indėlis, kur buvo susitelta ties trimis elementais - paprastesnės, lengviau gyvendintinos ir mažiau anticikliškos taisyklės. Daugiau anticikliškos, anticikliškos taisyklės. Tie trys elementai yra labai svarbus ir mes, kaip žinia, dabar peržiūrime šešių ir dviejų dokumentų paketo taisyklės ir turime tą pežiūrą baigti iki metų pabaigos. Tai, tai čia bus puikia galimybė aptarti dėlesnės, tolesnės galimybės. Ar mes pakeitimus numatysime teisės aktuose, ar interpretuodami juos, kad dar supaprastintumėme savo taisyklės. Tai bus didelės diskusijos ir aš tikrai su jumis kartu prie tų diskusijų prisidėsiu. Ačiū. Jonas Fernandes, socialdemokratų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki atvykę, paskirtasis komisijos nariai. Europa panašu, kad dabar eina ekonominio sulėtėjimo link. Ir tas sulėtėjimas vyksta tuo met, kai pinigų politika panašu, kad yra irgi pasiekusi savo ribas. Ir kaip jūs ir sakėte, dabar tampa akivaizdu, kad reikia kitokios fiskalinės politikos. Bet tam tikslui turime numatyti ir stabilumo augimo pakto peržiūrą. Ir šiuo metu prieštaravimo procedūros tikslas yra patikrinti sąskaitas kiekvienoje valstybėje narėje. Tas yra puiku. Tačiau augimo stabilumo paktas taip pat susijęs su to, kad turi būti mažinamas deficitas. Taip pat uh, jo tikslas sukurti kuo galima daugiau fiskalinės erdvės kitose šalyse, kurios gali prisidėti prie ekonominės veiklos stiprinimo visoje ES. Jūs sakėte, stabilumo augimo paktas turi, turi turėti didesnę, didesnius anticikliškus pajėgumus. Tačiau tai yra susiję ir su tuo, kad komisija privalo būti pakankamai stipri, kad priverstų tam tikras valstybės narės užbaigti investicijas ir sustiprinti tą ciklą. Tai kaip Jūs vertinate stabilumo augimo pakto peržiūrą? Taip, mes susidurėme su ekonominio vystimosi sulėtėjimu, kaip sako gerbiamas Fernandesas. Dėkoju už klausimą. Susidurėme su sulėtėjimu. Ir mūsų ekonominės prognozijas pasirodys lapkričio pradžioje, maždaug už mėnesio. Ir man atrodo bus įdomu suprasti to sulėtėjimo matmenis mastą ir kiek e, truks tas sulėtėjimas, kad galėtumėme priimti sprendimą dėl fiskalinės, fiskalinės padėties. Bet e, bendrai sutinku su jumis e, dėl to, kad mūsų stabilumo augimo paktas neturi būti ir nėra sutelktas tik ties tuo, kad turi būti mažinama skola. Jis turi būti sutelktas ir ties augimu, ir tuo, kad turime koordinuojamą fiskalinę politiką Europoje. Kadangi tiesa, jog turėdami tik tai pinigų politikos priemonės, nesugebėsime, to, to nepakanka bendrai ir to ypač ne, nepakanka šiuo momentu, kai susidurėme su ekonomikos sulėtėjimu. Reikia šalia pinigų politikos dar numatyti ir labiau koordinuojamą fiskalinę politiką, atsižvelgiant į diferenciacijas, kurios yra akivaizdžios vertinant įvairias valstybės narės. Ir taip pat reikalinga daug dėmesio skirti investicijoms. Man atrodo, turime kelias priemonės numatytas von der Leyen programoje, kuriomis galėtumėme sustiprinti darbą investicijų srityje ir aš norėčiau pasinaudoti progą ir jums padėkoti kaip e, bendra pranešėjai ir kitiems šešėliniams pranešėjams, nes jūs priemėte sprendimą, dėl kurio įmanoma dabar yra InvestEU programa. Tai yra labai aktuali priemonė, kurią mes naudosime per atinančius penkerius metus. Papildomas klausimas? Taip. Tačiau Problema ta, kad šalia tos stabilumo augimo pakto reformos, kad pasiektumėme globalios politikos visoje ES, kuri būtų labiau anticikliška, mums taip pat reikia priemonių eurozonai, kuri yra centralizuota. Ir tada būtų galima papildyti fiskalinės politikas nacionaliniu lygmeniu ir turėti tokią fiskalinę poziciją, suvesnę tinkamą suvestinę fiskalinę poziciją ES. Aišku, labai svarbus yra investiciniai pasiūlymai iš ankstesnės komisijos ir išrinktoji komisijos pirmininkė taip pat pasiūlė mintį dėl e, nedarbo perdraudimo sistemos. Taigi, kaip jūs, ką jūsų manimų reiktų padaryti tam, kad turėtumėme bendrą suvestinę priemonę šalia e, nacionalinių pastangų stabilumo augimo paktui? Ką galėtumėme padaryti, kad geriau suvaldytumėme tą anticiklišką judėjimą. Mes e, išgirdome pastarosiomis savaitėmis kelis labai aktualius balsus, kurie akcentavo tai, kas ir taip akivaizdu, būtent, kad pinigų sąjungai reikalingos stabilizavimo priemonės tas buvo pakartota prieš kelias savaitės ir čia, pirmininko Dragi. Ir dažnai tą sako ir Tarptautinio valiutos fondo, EBPO ekspertai. Tačiau taip pat žinome, kad turime susitvarkyti su politiniais skirtumais valstybėse narėse. Išrinktoji pirmininkė paminėjo kelias priemonės, kurios yra aktualijos mano vertinimu. Viena jų tai būtų ta nedarbo perdraudimo sistema, o kita priemonė būtų biudžeto priemonė konvergencijai ir konkurencingumui. Yra ir kitų pasiūlymų, kuriuos pateikė komisija praeitais metais. Ir man atrodo, nėra būtina tų pasiūlymų atsisakyti. Mes turėtumėme toliau tęsti diskusijas, atsižvelgti įvairias pozicijas, žinodami, kad pinigų sąjungos ateitis yra tos sąjungos gilinimas, taip pat naudojant ir stabilizavimo priemonės. Ačiū. Luis Garikano, Renew frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė, ponė Džentilionė. Aš norėčiau pratesti tą klausimą dėl stabilizavimo priemonių ir nedarbo perdraudimo sistemos, kurią pasiūlė ponia von der Leyen. Man atrodo, kad tai galėtų būti tikrai labai galingas stabilizavimo mechanizmas. Man atrodo, kad tai yra iš tiesų anticikliškos priemonės, kurios leidžia stabilizuoti eurozoną, bet kaip visuomet esmės lypi detalėse. Ir aš ypač norėčiau išgirsti jūsų minčių apie tai, kaip mes galėtumėme sukurti tą nedarbo perdarimo sistemą tokiu būdu, kad išvengtumėme tam tikros rizikos, kuri egzistuoja visų protuose, ypatingai mano kolegų Renew Europe frakcijos galvose nes yra skirtumų valstybėse narėse, reikia viską suderinti su nacionalinėmis nedarbo draudimo sistemomis, kad išvengtumėme kažkokios nereikalingos rizikos. Tai kaip jūs manimų turėtumėme sukurti tokią sistemą? Ačiū, ponia Garikano. Man atrodo, kad šis pasiūlymas yra užsibrėžęs dviejų tikslų. Mes, aišku, neturėtumėme nuneikti nei vieno iš tų tikslų. Pirmasis tikslas galbūt orientuojamas daugiau į piliečius, tai yra socialinis tikslas. Būtent turėti tokią priemonę, kuria būtų galima sustiprinti nacionalinės priemonės skirtas kovai su nedarbu. Ir tai yra aktuolus dalykas, kadangi šiuo atveju mes galime kartu turėti bendrą priemonę, kurios socialinis tikslas būtų labai aiškus ir taip pat, taip pat numatyti ir stabilizavimo galimybę. Bet tai nėra vien tik tai stabilizavimo priemonė, aš norėčiau ir tai pabrėžti. Perdraudimo sistema neturėtų būti, kaip jūs teisingai ir pasakėte, tai neturėtų būti priemonė nuolatiniam perkelimui nu- iš šalies į šalį ir neturėtų būti, neturėtų dėl to susilpnėti struktūrinių reformų procesai, kurie įgyvendinami vienoje ar kitoje valstybėje narėje. Daugiau ši sistema turi būti sutelta ties išorės aktualiais šokais ir turėtų sugebėti automatinį perskirstimo mechanizmą greitai pritaikyti ir aš turėsiu didelę komandą ir mano užduotis bus tą mechanizmą parengti, tai bus vienas iš darbų ir problemų techninė, politinė prasme. Ir ta sistema, ar ji bus sutelkta ties paskolomis, ar tiesioginė parama nacionaliniams biudžetams, tai šitos diskusijos aišku, bus labai aktualios. Nėra dar akivaizdu, kad šie du scenarijai turėtų vienas kitam absoliučiai prieštrauti, ar, ar rinktis ar vieną ar kitą. Ne, gali pradėti nuo vieno ir pereiti prie kito, bet turėsime ties tuo iš tiesų padirbėti per ateinančias savaitės labai rimtai, greitai ir veiksmingai. Papildomas klausimas. Aš tikrai laukiu tolesnio darbo su jumis ties šio pasiūlymo, jeigu jūsų kandidatūra bus patvirtinta. Bet ką jūs galvojate apie terminus? Aš esu įkon komiteto narys ir man labai įdomu, kuomet galėtų pasirodyti tas pasiūlymas, ar tai yra vienas iš jūsų pagrindinių prioritetų, ar tą pamatysime šiek tiek vėliau ir kaip jūs ketinate dirbti su mumis ties šią reformą. Aš dirbsiu nedelsdamas, iškart imsiu šio darbo tas terminas nedelsdamas, tai priklauso nuo politinių įvykių ir poslinkių, bet nedelsint, tai aš turiu omeny, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta ir aš dirbsiu ties šiuo klausimu kartu su kolega Šmit ir visa kolegija. Atvirai kalbant, akivaizdu, kad jeigu ši sistema bus pagrįsta e, grinais pinigais ir paskolomis, ta, tai čia viskas yra labai paprasta. Na, niekas nėra paprasta, bet būtų lengviau tada tą sistemą įdėkti ir greičiau gal būtų galima tą padaryti, jeigu ji būtų taip pat grindžiama parama biudžetui. Ne, jeigu ji būtų grindžiama e, parama biudžetui, tada būtų sudėtingiau ją sukurti ir tada tai turėtų atitinkamų padarinių ir mūsų europinio biudžeto apibrėžimui. Tačiau aš savo žanginėme žodėje sakiau, kad turėtumėme būti ambicingi. Ir šiuo klausimu manau, kad turime būti ambicingi. Ačiū. Sven Gygold, žalieji. Looks... Pone Gentiloni, LuxLeaks ir kiti mokesniai skandalai padarė žalos e, Europos bendros rinkos e, reputacijai. Paskutinė buvusi komisija prisidėjo prie tos pažangos e, spaudžiama parlamento, bet bendrosios rinkos galimybėmis piknaudžiavimas, taikant nesažymus mokesčius, išlieka. Ar jūs pasiryžęs pristatyti veiksmų planą, numatant sažingesnius mokesčius, įskaitant naujus teisėkuros pasiūlymus, naują mokesčių paketą, dėl veiksmingos mokestinės įmonių mokesčių ir minimalios mokestinės bazės ES ir pereima, pereima prie e, e, aplinkosauginių mokesčių, įskaitant žybalo mokestį aviacijos sektorių ir CO2 mokestį, įskaitant e, pasienio korekcinį mokestį, užtikrinant, kad teršėjas moka principas išliktų. Ačiū, ponia Gygoldai. Asmeniškai esu įsitikinęs, kad mokesčių klausimas, kuris dešimtmečius nebuvo toks svarbus, e, teikiant institucijų iniciatyvas dėl priežasčių, kurios jums žinoma, pastaraisiais metais tampa vis aktualesnis. O tai yra daugiausia yra ir dėl parlamento iniciatyvų. Tada mano užduotis yra vertinant tai, kas buvo pasiekta pastaraisiais metais, kas yra aktualu ir svarbu. Mano užduotis bus išlaikyti tempą diskutuojančiais klausimus, klausimais ir galbūt stiprinti tą tempą. E, pasiūlymas, kurį jūs minėjote, tai yra e, parengti naują veiksmų planą. Mano nuomonė galėtų būti vienas iš būdų tai daryti. Kaip e, iš karto, ką galėčiau pasakyti, tai yra, galiu pasakyti taip, šiems klausimams, na, šiais klausimams mes pasiryžę dirbti aplinkosaugos, įmonių, skaitmeninių mokesčių, mokesčių sukčiavimo klausimais taip. Geras, geras būdas būtų kolegijai pasiūlyti planą. Daugiausiai dėmesio skiriant mūsų piliečių interesams ir viešai nuomonė. Jūs geriau už mane žinote. Tai yra asmeniškas politinis įsipareigojimas. Dirbame kolegijoje ir, ir dirbame institucinės sąrangos e, kontekste, kur e, mokesčiai dėl mokesčių yra priimami vienbalsiai e, taryboje. Ir tai bus vienas svarbiausių politinių iššūkių ateinančiais per ateinančius kelius metus. Papildomas klausimas? Ačiū už asmenišką įsipareigojimą. Be to, kai kurie praėjusios būsios komisijos pasiūlymai išlieka užblokuoti taryboje. Jūsų atsakymuose raštu jūs sakote, kad norėtumėte kai kurios tuos pasiūlymus išimti iš vien, e, vienbrasiškumo srities, panaudojant daugumos balsavimą pagal 116 straipsnį. E, gal galite pasakyti, kuriuos šių pasiūlymų norėtumėte priimti daugia barsiškumo pagrindu? Ir kada Jūs manote būtų tinkamas momentas tai padaryti? Na, kaip žinote, čia yra komplikuotų teisinių klausimų. Jeigu pažiūrėtume į 116 straipsnį, tai, kaip žinote, būtų kalbama apie aktualų nukreipimą nuo bendrosios rinkos sąlygų. Taigi tokiu atveju, jeigu norėtume panaudoti 116 straipsnį, tai te pasirinkama tema būtų griežtai siejama su šią sąlygą. Negalėtume to daryti su aplinkosauginiais klausimais ar e, įmonių mokesčių klausimais, nebent būtų aiškus sutarimas, kad e, e turime reikalą su aiškiu nukrypimu nuo e, bendrosios rinkos srities kad galėtume panaudoti pasarelės išlygą. Mano laikas atsakyti šį klausimą baigėsi, galbūt galėsiu apie tai aiškiau pasakyti, atskaidamas kitą klausimą. Bet 16 straipsnis aiškiai saisto mūsų veiksmų galimybės, bet be to reikia visiško vieningumo. Ačiū, Antonijo Rinaldi, e, ID frakcija. Ačiū, pirmininkė, e, gerbiamas paskirtasis komisijos narė, aš kalbėsiu itališkai ponas Gentilionį. Jūs sakėte, kad, kaip Jūs manote, ar reikėtų peržiūrėti e, komisijos metodą dėl BVP perskaičiavimo. Tarptautinis valiutos fondas ir SBO naudoja kiek kitokį e, e, BVP paskaičiavimo metodą. Rugsėjo 30 dieną Italijoje buvo pristatytas biudžeto projektas, kur e, numatoma ne 0,6 e, procento, o 0,1 procento e, įsiskolinimas. Ir taip pat kalbama apie 0,4 procentus įsiskolinimo susigražinimo Aš e, konkrečiai kalbu apie e, dokumento devintą puslapį. Ir dar noriu pasteirauti, ar galų gale ketinate spręsti e, didžiulio komercinio prekybos perviršio problemą kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Niderlanduose, nes tas perviršis didina, e, yra didesnis negu kad 6 procentai, kaip kad numatyta atitinkamuose dokumentuose, SIXPAC dokumentuose. Ačiū, ponas Rinaldi. Iš tikrųjų, jūs kalbėjote apie e, ekonominės politikos aiškinamąjį dokumentą, kaip kad numato ir Italijos įstatymai. Tai dar nėra biudžeto projekto pasiūlymas. Ir kaip jau anksčiau sakiau, atsakydamas į kitą klausimą, aš be abejo nuo lapkričio pirmosios, jeigu mane patvirtinsite kaip komisijos narį, aš rūpinsiuos 27 valstybių narių biudžetais, įskaitant ir Italijos biudžetą. Ir kaip jau sakiau, Italija turėtų pateikti pasiūlymą maždaug e, spalio viduryje. Dabar dėl vadinamojo output gap ir potencialaus augimo. Nėra jokių abejonių, kad daugelis stebėtojų, daugelis politinių šeimų per šiuos pastaruosius metus pabrėžia, kad tie indikatoriai arba rodikliai yra sunkiai įgyvendinami, sunkiai užtikrinami. Europos fiskalinė valdyba visiškai neseniai paskelbė savo nuomonę, kur siūloma patvirtinti konkretesnius rodiklius, pavyzdžiui, e, e, kriterijus dėl e, viešųjų išlaidų, o, pavyzdžiui, kas yra potencialus ekonomikos augimas. Čia yra žymiai daugiau veiksmų laisvės jį interpretuojant per e, artimiausias savaitės, artimiausius mėnesius e, bus e, daug dirbama su six-pack dokumentais. Na ir iš tikrųjų svarbu, kad tas dokumentas taptų paprastesnis. Man jau, man skirtas laikas jau baigėsi, bet dar pasakysiu, kad Valstybės narės turi tam tikrą fiskalinę erdvę ir ją naudojasi sudarydamos biudžetą, bet komisijos žinia yra tokia, kas turi e, fiskalinę erdvę, tas e, iš tikrųjų ją gali ir pasinaudoti. Ar turite papildomą klausimą? Taip, kalbėsiu labai trumpai dėl biudžeto, kuris buvo pristatytas rugsėjo 30 dieną e, ministrų tarybai. tai yra tikrai svarbus dokumentas ir be abejo jį dar reikės patvirtinti parlamente, atsižvelginti parlamento pakeitimus. Bet e, iš esmės biudžetas bus toks, tas biudžeto projektas bus keičiamas labai nedaug. Tai mane domina, kad e, štai kas, jeigu jūs būsite patvirtintas komisaru, kaip jūs interpretuosite tuos skaičius biudžeto projekte. Nes uh, Panašu, kad anksčiau tai buvo vertinama kitaip. Dabar dėl vadinamojo output gap. Bent jau paskaičiavimo metodas, kurį naudoja komisija, turėtų iš esmės būti toks pats, kokį naudoja ir SBO ir Tarptautinis valiutų fondas, tam, kad būtų gaut, galima gauti panašius duomenis. Ir dar noriu sužinoti, E, kokią galimybę e, turės valstybės narės vykdyti ekspansyvę fiskalinę politiką. Ar jos galės tokią ekspansyvinę fiskalinę politiką plėtoti. Ačiū, ponas Rinaldi. Dėl ekspansyvinės, ekspansyvios politikos pasakyčiau štai ką remdamasis komisijos ekonominėmis prognozėmis, kurios buvo pateiktos vasarą, galiu pasakyti, kad, kaip prisimenate, mes kalbėjome apie iš esmės neutralią fiskalinę padėtį. Spalio mėnesį, spalio 7 dieną turėtų pasirodyti naujos prognozės ir manau, kad E, jeigu e, vėl bus kalbama apie ekonomikos augimo sulėtėjimą, ne recesiją, bet sulėtėjimą, e, gali būti konstatuota, kad tai užtruks. Na ir tai svarbu, nuo to priklausys, kokias fiskalinės rekomendacijas komisija teiks valstybėms narėms artimiausių metų. Ponas Johan van Overtveld, EKR frakcijos. Pone Džentilionai, labas rytas, aš sėdžiu štai čia. Daug jau buvo kalbėta apie stabilumo rogimo paktą, fiskalinės taisyklės, fiskalinius reikalus. Jūs taip pat būsite atsakingas, jeigu jūsų kandidatūra bus, bus patvirtinta už Eurostatą, kur yra taisyklė, kad viešosios investicijos turi būti įtrauktos investicijos gyvendinimo metus o tai ekonomiškai yra absurdi, tais, absurdiška taisyklė. Nėra bendrovės, kurios e, numato nuvertėjimą per investicijas. Aš manau, kad tos taisyklės pakeitimas būtų veiksmingiausias, e, stimuliuojant investicijas ir išplečiant fiskalinę erdvę šalims. Ar pakeisti tą taisyklę? Na, ačiū už klausimą. Šis klausimas man leidžia taip pat pareikšti šį beitą, kas man atrodo labai svarbu. Nes kai aš buvau paskir... įvardęs kandidatų į komisijos narius, iš pirmininkės sužinojau, kad būsiu atsakingas ir už Eurostatą. be ekonomikos ir finansų ir mokesčių sričių. Kas man buvo pasakyta ir ką norėčiau Jums pakartoti taip pat, tai yra pirmasis dalykas, ką turėtų padaryti komisijos narys, būdamas atsakingas už Eurostatą, yra užtikrinti Eurostato nepriklausomumą. Dėl kriterijų, dėl skaičių, dėl politikos. Iš patirties, tai pat, kai žinau, iš e, ministro pirmininko darbo patirties, žinau, kad politikai ir vyriausybių nariai ne visada yra patenkinti statistikos turiniu ir tai jos teikimo laiku, bet tokios yra taisyklės. Tokia būtų mano pirmoji reakcija į jūsų klausimą. Kad aš, būdamas atsakingas už Eurostatą, nenorėčiau daryti įtakos jų autonominiams kriterijams. Yra parlamento ir kolegijos reikalas aptarnėti juos, bet ne komisijos nariui atsakingam už Eurostatą spręsti, ar tas ar kitas kriterijus yra teisingas ar ne. Ar bus papildomų klausimų? Na, fiskaliniai klausimai taip pat susiję su mokesčiais. Girdėjau jūsų e, pasiryžimą siekti fiskalinio harmonizavimo ir, kaip suprantu, jūs pasisakėte už kvalifikuotą balsavimą mokesčių klausimais. Išvertus į kasdienę kalbą, tai reikštų, kad jūs e, būtume palankesnis dėlėms šalims, o ne mažoms. Ką darysite su legitimiais mažesnių šalių mokesniais lūkesčiais? Bandrič, aš bandysiu siekti konsensuso. Manau, kad tai yra privaloma dirbant Europos komisijos nariu. Ypač tai yra privaloma mokesčių klausimais, kur be 116 straipsnio dar turime ir vienbarsiškumo taisyklę. Visi žinome, kad paskutinis pasiūlymas dėl ženklaus skaitmeninio poveikio, kurį patikė komisija, buvo patirintas, jeigu gerai pamenu, 24 valstybė narių, o ne 3. Bet kol kas šis klausimas. Bet ne, ateičiai šį pasiūlymą sustabdė. Valstybių narių vaidmuo, mažų valstybių narių nuomonė yra svarbi, bet turime ir viešą nuomonę, turime parlamentą, turime pasarelės nuostatą, turime 116 straipsnį ir negalime pritarti idėjai, kad reikia vengti bet kokių sprendimų mokesčių klausimais. Manau, Nauberiai, GUE frakcija. Labadiena, ponė Džentilionė. Grįšiu prie klausimo dėl mokesčių vengimo. Man atrodo, kad jis turi susilaukti daug dėmesio. Turime daug e, įvairių skandalų, e, Panamos, LuxLeaks ir panašiai. Ir čia susijęs daug didelių įmonių, kai kurios iš jų jums gerai pažinamos turint galvoje jūsų akcijų portfelį, Amazon ir kitų, kurios neturi labai geros reputacijos, labai reputacijos dėl savo elgesio mokesčių srityje. Ir kai kurios e, e, e, jurisdikcijos rašytos į mokesčių rojų sąrašą. Aš esu dirbusi Oxfam organizacijai, kuri yra tarptų organizacijos, kurios surengė šį rytą akciją e, šalia parlamento dėl e, tų mokesčių rojų sąrašo. ir dėl kriterijų, kurie naudojami, kad Čilė buvo išbraukta iš to sąrašo. Kokių priemonių imsitės, kad šis sąrašas būtų objektyvesnis, ar reformuosite Elgesio kodeksą gru, grupę ir kokius kriterijus taikysite, kad e, dėl agresyvaus mokesčio planavimo. Ačiū Jums už klausimą. Gerbiama Aubry. E, kai dėl mano portfelio fiskalinių klausimų dėl mano akcijų portfelio, tai aš jį likvidavau, aš deklaravau prieš atsiūsdamas savo e, dokumentus jūri komitetui. Tai nebuvo milijoni, milijonų portfelis. Italijoje taip e, rašė, bet taip nėra ir bet kokiu atveju aš tą portfelį likvidavau. Jūs visiškai teisi dėl to, kad turime būti veiksmingi ir jeigu galima veiksmingesni, dirbdami dėl mokesčių rojų, mokesčių rojų klausimas. Tai, ką padarėme iki šiol, pasarys metais neturėjo jokios įtakos, aš bent jau tuo netikiu. Aš ginčiau nieko, ką, ko aš nedariau, kadangi čia nebuvau, bet Aš manau, kad parlamentas gali didžiuotis tuo faktu, kad buvo pasiekta pažanga. Taip pat ir juodasis sąrašas, apie kurį kalbėjote, šį beitą pagerino, bet ne, galėčiau tai netiesiogiai jums patvirtinti, kai buvęs užsienio reikalų ministras, daugelėje pasaulio šalių ta juodojo sąrašo minkštoji gale yra labai stipri ir e, ji veikia, keičia požiūrį E, daugelį blogiausių mokestinių režimų pasaulyje. E, ir turim, bet turime daryti daugiau ir turime tai daryti kartu. Ačiū, ponė Žentilonė. Aš žinau, kad tai nebuvo milijonieriaus portfelis, e, šimti tai tūkstančių, bet tai vis tiek. Tikiuosi, kad tai neatbaidys jūsų nuo šio įmonių reguliavimo ateityje. Jūs sakote, kad sankcionuosime valstybės, kurios įrašytos mokesčių rojų sąraše. Bet jeigu tai yra ES šalis, pavyzdžiui, Airija arba Luksemburgas, kaip ES galėtų būti patikima, kovodama su pasaulio mokesniais rojais, kai nekovoja su savais, kai tos šalis, e, e, tokios mažos šalis kaip Airija ir Luksemburgas blokuoja Europos veiksmus. Kaip ES galėtų transformuotis mokesčių klausimais. Ką galėtumėte padaryti, mažinant tokio mokestinio praktikos žalę, žalą Europos visuomeniai? Ar ES neturėtų tais pačiais kriterijais tokius šalis traktuoti? Ar debaklosite taip pat ir viešosios atskaitomybės kiekvienam šalims taikomas procesą. Ačiū, kad negalime priimti agresyvios mokesnės konkurencijos tarp Europos šalių idėjos. Tai yra E, realiją, kuriai negalima pritarti. Reikia dirbti toliau. E, minimalus apmokestinimas yra vienas iš sprendimų. Gerai žinote, kad tas projektas e, taryboje iš tikrųjų nėra įsibėgėjęs. Bet aš taip pat manau, kad yra tam tikras viešosios nuomonės e, stiprėjimas, mobilizavimas, jis e, e, taip pat Europos parlamente. Ir manau, kad tai yra aiškus ekonomikos reikalų komisijos nario sprendimas turi būti ir kolegijos sprendimas. Aš manau, kad dirbsime ir rasime sprendimą. Ačiū. Periname prie antrojo klausimų raundo norėčiau priminti, kiek skiriame laiko. Ir prašau griežtai laikytis e, vienos minutės laiko klausimui ir vienos minutės papildomam e, klausimui. Tai dabar e, Jose Garcia Margalo į Marfil, APP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveiki, paskirtasis komisarė. Savo žanginėje kalboje paminėjote ekonomikos sulėtėjimą. Kai kurie žmonės mano, kad e, mūsų laukia šiek tiek rimtesni dalykai. Kai kas sako, kad mūsų laukia e, krizė, kuri bus parista ne e, paklausos problemomis, bet pasiūlos problemomis, kaip skirtingai nuo anksčiau. Žinote, vykta tarp, tarp JAF ir Kinijos, technologiniai karai, tarifai, breksitas ir naftos kainų šokas dėl įvykių vidurio rytuose. Jeigu tai būtų, vienintelis atsakymas būtų struktūrinės reformos. Bet per vidinį laikotarpį ponė Lagart ir ponas Dragi yra pasakę, kad reikia daugiau lankstumo. E, laikas būti lankstesniems fiskalinės politikos srityje, o ne pinigų politikos. Taigi, try klausimas. Kiek laiko dar e, turėsime istorikai žemas palūkanų normas, kaip dabar, antra lankstumas. E, ar ketinate skatinti investicijas įvairiose sektoriuose ar kurti skaitmeninius čempionus, kokias struktūrinės politikas reikėtų, kokią struktūrinę politiką reikėtų propaguoti. Ir Dar norėčiau patikslinti, kad aš buvau vienas, buvau žmonių, kuris paskambino Markus Ferberiui. Nesakysiu, ką aš jam pasakiau, bet turbūt įsivaizduojate. Labai ačiū, ponė Margajo. Negalėsiu atsakyti ispaniškai, taigi teks atsakyti angliškai. Taip, Aš minėjau lapkričio mėnesio prognozes, nes institucinė prasme tai yra mūsų pamatinis akmuo. Ir, aišku, visi laukia įvairių institucijų pasaulyje teikiamų prognozių ir mm, žinome, kad mūsų laukia rimtas sulėtėjimas ir kad šis sulėtėjimas gali būti ilgesnis negu tikėtasi pusės metų ar metų. Pamatysime. Šiuo atveju, na ir bet kokiu atveju, negalime pasikliauti vien tik tai pinigų politiką. Na, aptarėm, aptarnėjame pinigų politikos sprendimus, aš nekomentuosiu ECB sprendimų. Iš principo nekomentuosiu ECB sprendimų, bet e, žinoma ir dėl to, manau, visi sutarėme, kad vien tik pinigų politikos nepakanka siekiant išbristi sudėtingos situacijos ir galimai ilgalaikio sulėtėjimo, augimo sulėtėjimo. Ne recesijos, ne nuosmukio, bet augimo sulėtėjimo. Prie to dar reikia labiau koordinuotos fiskalinės politikos, investicijų ir struktūrinių reformų. Manau, kad e, įdomu yra tai, kad per pastarąjį Eurovadovų sustikimą vienas iš sprendimų, kuris buvo E, priimtas dėl priemonės konvergencijai ir konkurencingumui, biudžeto priemonės yra taip pat skatinti struktūrinės reformas. Pažiūrėsime, kaip e, tai bus finansuojama ir kiek tai bus veiksminga, bet tikslas yra aiškus ir e, ties, tas sprendimas eina tą kryptimį, kurią jūs minėjote. Ar bus papildomų klausimų? Na, Nežinau, ką sapnavote praėjusią naktį, bet paminėjote 27 biudžetus, iš kol kas mūsų yra 28 valstybės. Taip pat minėjote muitus ir mokestinį sukčiavimą. Na, kalbant apie Brexitą, yra problema dėl Airijos ir Šiaurės Airijos sienos. Ir tai yra didelė problema, nes tai sukurtų precedentą kurį Junktinė karalystė norės panaud, galės panaudoti būsimiems santykiams tarp Junktinės karalystės ir ES. E, buvo kalbama apie tai, kad Singapūro tipo valstybė būtų įkurta kitoje Lamanšo sąsirio pusėje. Taip pat kalbėta buvo apie mokesčių rojus. Vienas iš jų yra Gibraltaras, nėra turto mokesčio, nėra pardavimo ar PVM mokesčio. E, 0,1 procento lošimams, bendrovių mokestis 10 procentų ir jis yra taikomas tik tai tam tikroms verslo kategorijoms, kai kuriams iš vis netaikomas. Ispanijos vyriausybė iš dalies yra atsakinga už problemas dėl Gibraltaro, bet aš norėčiau sužinoti, ką mes darysime su mokesčių rojais, ką jūsų nuomonė reikia daryti. kai kalbama, e, kad nebūtų mažo mokesčių režimo kitoje Lamanšo pusėje. Na, reikia labai aiškiai pasakyti mūsų požiūrių, kad praėjus vienai dienai po išstojimo be sustarimo, Junktinė karalystė mums, mūsų atžvilgių bus trečioji šalis, mes to nenorime. Netoks buvo mūsų projektas, bet e, taip gali būti e, pagal savarankišką Junktinės karalystės sprendimą, pamatysime. Aš e, stebėjau dialogą tarp Žano Klodo Junkerio ir Britų ministro pirmininko. Mums svarbus du dalykai. Airijos siena neturi būti e, fizinė siena, turime gerbti didžiojo penktadienio sustarimus. Negalime sukurti naujos didžiulės problemos Europoje po Brexito, e, problemos Airijoje. Antra, Aš atsimenu problemas, sunkumus, kai reikėjo dėrėtis su ministrė pirmininkė Mei dėl Gibraltaro. Tuo atveju buvo kažkoks sustarimas pasiektas, sustarimas tarp jūsų vyriausybės, ES ir Junktinės karalystės. Ir turime išlaikyti tuos įsipareigojimus toliau. Uh, now, Joachim. Ačiū. Žokim Šuster, socialdemokratai. Labai ačiū, ponas Gentilionė, Europos ekonomikos ir valiutų sąjunga. numato tam tikrus apribojimus ekonomikos politikoje, nurodo, kiek galima įsiskolinti. Ursula von der Leyen kalbėjo apie tvarų Um, investicijų uh, planą, pagal kurį reikėtų mobilizuoti tūkstantį milijardų eurų, bet ne vien tik tais iš privataus sektoriaus, taip pat ir iš viešojo sektoriaus. Jis yra labai svarbus, norint uh, skatinti investicijas, uh, kurios padėtų aukti ekonomikai bei kovoti su klimato kaita. Ar jūs pritarėte tam, kad pagal e, žalėjį susitarimą e, būtų mobilizuojamos lėšos ir iš viešojo e, sektoriaus, kad būtų atsisakoma daugiau iškastinio kūro. Ir kad reikėtų peržiūrėti dabartinę politiką. Uh, well, thank you, Honorable Schuster. Um... Dėkoju, ponė Šusteri. Taip, Europos žalesis kursas yra didžiulis prioritetas naujai komisijai. Pirmininkė von der Leyen labai tai aiškiai akcentavo ir aš asmeniškai tam pritariu. Vieno trilijono skaičius, aišku, yra labai spūdingas, aš sutinku. Ir aš manau, kad mes dirbsime tikrai labai daug. Aš asmeniškai dirbsiu su vicepirmininku Timermansu, vicepirmininku Dombrovskiu, nes mes turime sukurti gerą aplinką, kad mobilizuotumėme privatųjį kapitalą ir kad pasiektumėme tokių įsipareigojimų, mes e, turime privačias investicijas susijęti su viešomis lėšomis ir mobilizuoti taip pat viešasias investicijas visoje Europoje. Šis planas, tvaraus e, Europos investicijų, tvarių Europos investicijų planas, pradedamas paraleliai su Invest EU planu. Ir man atrodo, kad Invest EU planas tvaraus, tvarių investicijų planui suteiks irgi labai svarbu indėlį dėl pajėgumų, kurie Invest EU programoje e, bus siejami su tuo, kad turėtumėme, turė, reik, reikalinga bus prisidėti prie naujų projektų, kur yra e, aiškus privataus kapitalo dalyvavimas. Taigi mes, aišku, toliau tęsime tą darbą, bandydami numatyti standartų žalioms obligacijoms. Tai yra vienas iš mūsų tikslų artimiausioje ateityje. Ir darbas jau vyksta, kaip žinia. Papildomas klausimas? Yes, thank you. Uh, ja, eine erfolgreich... Taip, dėl tokios e, investicijų strategijos įgyvendinimo. Įsivaizduokime, kad e, e, pavyks pasiekti ir ekologinės transformacijos ES ekonomikoje, tai pakeistų ir tarptautinę padėtį, tam, kad būtų galima užtikrinti vienodas konkurencingumo sąlygas E, e, tikrai būtina įgyvendinti tai, apie ką kalbėjo Ursula von der e, Leyen. Jūsų nuomonė, kokie būtų tie reikalingi pokyčiai? Kaip sakiau, tas darbas vyksta ECFIN tarnybose. O siunčiamas signalas ir labai aiškus. Auga investicinis kapitalas ir investicijų prieinamumas visame pasaulyje, tikslingų investicijų ir tokių investicijų, kurios yra daromos į aplinkosaugą. Taigi mūsų pajėgumai žaliosiamis obligacijomis numatyti tam tik, nu, nustatyti tam tikrą kartelę rinkoms yra labai naudingas ir vertinamas dalykas. Ir mes tokiu būdu patektumėme į labai pozityvę, palankę aplinką e, investuotojų akise. Ir būtų keista, jeigu ES nedalyvautų šioje srityje, kuri dabar yra labai pozityvi visame pasaulyje, visose kapitalo rinkose. Dėkoju. Prieš suteikdama žodį kitam kalbėtojui norėčiau priminti, kad mes 15 minučių vėluojame, taigi labai prašau e, laikytis kalbėjimui skirto laiko. Kreipiuosi kitus, kurie kalbės. Žilboji, e, Renijų frakcija. Ačiū paskirtosios komisijos nary. Aš tai čia sėdžiu per pastarąją rinkimų kampaniją mane labai nustebino tai, kad dažnai man buvo piliečių užduodamas klausimas e, apie fiskalinį harmonizavimą ES viduje. Aš galvojau, kad tai yra tik techninis klausimas ir supratau staiga, kad tai yra politinio pobūdžio klausimas, kuris rūpi daugeliu mūsų piliečių. Ir panašu, kad ne tik prancūzų piliečiams tai yra aktualu. Taigi jūs kalbėjote apie tai, dėkoju už tai ir mes visi manome, kad ES atsakas kol kas ne, ne, netenkina mūsų piliečių lūkesčių, ypač kai kalba eina apie tai, kad sprendimas priimamas vienbalsiškumo principu. Aišku, reikalingas vienbalsiškumas tam, kad vienbalsiškumo būtų atsisakyta, tai yra tas paradoksas, kuriame mes atsidūrėme. Ir dėja, šioje, šioje srityje vis dar taikomas vienbalsiškumo principas. Ir aš tikiuosi, kad šioje kadencijoje mes galiausiai pasieksime konkrečių veiksmų šioje srityje. Ir gyvenimas rodo, kad tai yra sudėtingas klausimas ir aš suprantu, kad per minutę ar dvi tos problemos jūs neišspręsite. Labai svarbu tą problemą išskaldyti į kelias svarbias užduotis. Tokiu būdu bus lengviau tą problemą spręsti. Taigi mano klausimas, koks pirmas konkretus žingsnis bus, kurį žengsite tam, kad per šią kadenciją, kurią tikiuosi mes praleisime kartu, e, mes pasiektumėme konkrečių rezultatų to, tai, ko iš mūsų tikisi Europos piliečiai. Dėkoju. Ačiū. Gerbiamas Boji, jūs pasakėte, kad reikia vienbalsiškumo tam, kad vienbalsiškumo atsisakytumėme. Panašu, tą padaryti nebus lengva. Na, ne tik, kad panašu, bet taip iš tikrųjų yra. Tačiau savo įžanginėme žodėje aš jau sakiau, kad mums reikalingos ypatingos politinės pastangos. Ir tik turėdami visuomenės paramą, turėdami suinteresuotų pusių asmenų paramą ir suprasdami tų šalių, kurios yra kitose, kitoje situacijoje, pad, situacijoje padėti, mes galėsime pajudėti į priekį. Čia šiek tiek nukrypstame nuo 116 straipsnio, nes jeigu yra aiškios teisinės sąlygos, tada galbūt yra lengviau šiek tiek, na gal ne lengviau, bet aiškiau, kaip viską padaryti. Bet e, pasarelės nuostatoje, e, aišku, reikia labai rimtų politinių pastangų. Ir vienas pavyzdys, kurį galėčiau pateikti, e, ir tai yra viena pirmųjų iniciatyvų, kurios imsiuos, būtent kai Europos vadovų taryba nusprendė nesimti veiksmų dėl skaitmenio mokesčio trys šalys, kurios nedalyvavo tame, sakė, kad mes bendrai kaip ir neprieštaraujame tokiam mokesčiui, bet reikia palaukti ir pažiūrėti, koks formuosis konsensusas tarptautiniu mastu. Ta mes matysime ir per ateinančius mėnesius. Panašu, kad tokios pozicijos matysime ir 20 metais. Labai trumpas papildomas klausimas. 30 sekundžių. Na, tai tada aš galiu tik tai pasakyti, kad jūs kalbėjote apie tarptautinės dėrybas, pasaulinės dėrybas šioje srityje, G20, EBPO ir tai, kad ES nebus stipri šiuose e, dėrybose, jeigu nesilaikysime vieno, vieningos pozicijos. Taigi mums būtinai yra bendra pozicija ir, aišku, mes turime išlikti labai budrus e, šioje srityje per ateinančius mėnesius ir dar kartą dėkoju ir tikiuosi, kad to budrumo mes neprarasime. Taip. Taip, mes viską bandysime padaryti, ko galima geriau. Ir aš manau, kad turime ir daugiau gal galimybių šiuose diskusijose BPO. Ir aišku, mes galėsime apie tai pamastyti dar per ateinančius mėnesius. Aš neru, nesu visiškas optimistas, bet, bet esu mažiau pesimistiškas nei prieš kelis mėnesius, nes tos diskusijos tarp Europos, šalių, Europos valstybių ir e, JAV pajudėjo į priekį ir matome šiokią tokią erdvę galimam sprendimui. Ačiū. Toliau Jose Manuel Fernandes, užimtumo komitetas EPP. Indigitado é responsável conjunto. Pone pirmininkė, paskirtasis komisijos nary. Choques internos e externos aos Estados norėčiau pasiteirauti dėl tų e, šokų, kurie patiriami iš išorės. Jūs jau kalbėjote apie nedarbo perdraudimo sistemą, sakėte, kad ji turėtų būti ambicinga. Tačiau jūs neišsakėte, kokia yra jūsų asmeninė nuomonė apie tą sistemą. Ar nedarbo perdraudimo sistema turėtų numatyti išmokas, ar e, valstybinę paramą, ar reikėtų uh, tarpusavį susijęti šiuos du aspektus? Ar ta sistema būtų taikoma visoms ES valstybėms narėms ar tik tais eurozonos valstybėms? Ir dar noriu pastirauti, e, kokias sąlygas turėtų įgyvendinti valstybės narės tam, kad galėtų pasinaudoti nedarbo pertraudimo sistemą. Ačiū, ponė Fernandes ta užduotis, kuriam, užduoti, užduotis kuri man buvo patikėta įgaliojimo raštuose, būtent apibrėžti ir parengti tą sistemą. Ir aš, aišku, tos užduoties e, čia dabar netliksiu šiuose klausimuose, nes, nes ne viskas taip paprasta. Ir jūs jau akcentavote pagrindinės problemas, į kurias turime atsižvelgti. Ir aš jau sakiau, ko, kokia ta priemonė neturėtų būti. Jokių nuolatinių perkelimų, struktūrinius reformos negali būti silpninamos. Kad tai nebūtų automatiškas pinigų išmokėjimo mechanizmas. Bet, aišku, galime aptarti 2-3 klausimus, kuriuos jūs minėjote. Uh, paskolos ar parama biudžetui. Žinoma, ypač esant dabartiniai finansinių rinkų padėčiai, paskolos yra silpnesnė priemonė nei tiesioginė parama biudžetams. Tačiau tiesioginė parama biudžetams turi būti gerai finansuojama, nes jeigu turime išorinius šokus, kurie yra aktualūs ir ne vienai, o kelioms valstybėms, teikti paramą biudžetui be atitinkamo rimto finansavimo nebūtų įmanoma. Aišku, yra studijuojamos tos galimybės ir apibrėždami šią sistemą mes į tai atsižvelgsime. Būtent e, kalbama apie tai, kad uh, ta pirminė sistema galėtų būti pagrįsta paskolomis ir po to vėliau jau būtų perinama prie tiesioginės paramos biudžetui. Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis, bet galiu patikinti, kad per ateinančias savaitės, nes mano užduotis apibriežti tą sistemą labai greitai, tai aišku, mes tą darysime juolap ir kartu. Pergunta é se uh, vai seguir o método comunitário. Dar noriu pasiteirauti, ar jūs vadovausitės e, bendrijų metodų apibrėždamas, e, nustatydamas apibrėžtis. Ir jeigu mes kalbame apie paskolas, tai biudžete reikės numatyti ir garantijas. Ir kyla klausimas, e, apie kokias sumas kalbame. Jeigu mes kalbame apie paramą biudžetui, vėlgi reikia konkrečių sumų ir noriu pastirauti, ar jau yra žinomos, kokios tai bus sumas arba bent jau viršutinė riba. Praktiškai jūs ir atsakėte į savo klausimus, nes mes turime apibriežti tą sistemą ir tai reiškia, kad sistema turi būti pagrįsta paskalomis arba parama biudžetui ir tais abiejais atvejais e, padariniai ir poveikis bus skirtingas. Pirmuoju atveju tie padariniai bus lengviau išsprendžiami, antruoju atveju tiesioginių perkelimų būdu čia e, bus reikalinga pasikalbėti apie tuos padarinius, e, kalbant ir apie daugiametę finansinę programą, nes uh, turi būti numatytas finansavimas mūsų daugiametėje finansinėje programoje. Taigi, mano manimu, per kelias savaitės tas ir bus daroma ir sistema bus apibrėžiama ir, aišku, bus įvertinti skirtingi padariniai ir mūsų metodai priimant e, sprendimą pagal bendrijos metodą. Uh, Toliau Ero Hamelona, socialdemokratai. Mr. Gentiloni. Pone Gentiloni, jūsų politinės e, gyvenimo prašymas yra labai spūdingas ir aš džiaugiuosi, kad būtent tokios pareigos jūsų laukia. Tas, ta patirtis yra privalumas. E, vienas iš e, sričių yra mokesčiai. Aš irgi susilaukiau skambučių ir kai kurie žmonės ragino um, ES žengti tolyn mokesčių srityje, kad visi mokėtų sąžiningus mokesčius. Ir šia prasme, sąžiningas skaitmeninis apmokestinimas irgi yra labai svarbus, kaip čia ir minima. Gal galėtumėte įvardinti savo pagrindinius prioritetus dėl stambių tarptautinių korporacijų apki, apmokestinimo ir ypatingai technologijų įmonių apmokestinimo. Ir kaip matote savo vaidmenį vykstančiose tarptautinėse dėrybose dėl skaitmeninių mokesčių. <coughs> well, Ačiū, ponia Haina Luma. Tikslas yra aiškus. Skaitmenė revoliucija pirmąjį kartą sukūrė tokią situaciją, kai mes negalime taikstytis uh, su tuo, kad vertė yra kuriama, kuriama dažnai per duomenis, per mūsų duomenis, asmeninius mūsų duomenis, o mokesčiai nėra mokami ten, kur ta vertė kuriama. Taigi, mano manimu, tai yra visiškai neprimtina Aš manau, kad mes e, po tam tikrų vidinių sunkumų tarp valstybių narių, vertindami komisijos pasiūlymus, mes nusprendėme pabandyti iš tarptautinių diskusijų pasimti tai, kas yra geriausia iš didžiojo dvidešimtuko EBPO diskusijų. Ir kai tai buvo nuspręsta, galbūt tai atrodė kaip tam tikra išėjimo strategija, bandymo išvengti sunkumų strategija. Tačiau dabar, kiek suprantu, yra realių, ne, realaus nerimo, kuris ypač jaučiamas e, JAV realių, realaus nerimo ir realių galimybių siekti kompromiso EBPO. Europa vaidina tikrai labai aktualų vaidmenį šiuo atveju ir, ir aš esu nusiteikęs optimistiškai ir manau, kad galėsime surasti sprendimą globalių lygmenių kitais metais. Papildomas klausimas? Pone Džentilionė, uh, Savo e, atsakymuose raštu jūs teigiate, kad jeigu nebus pasiektas tarptautinis susitarimas, tuomet bus pateiktas europinis pasiūlymas dėl skaitmenio mokesčio. Ar tiesa, kad reikia laukti rezultatų arba iš pasaulinių dėrybų, ar laukti pasiūlymo iš komisijos ir galime to tikėtis jau kitais metais, 20 metais? Taip, mano programa labai iški. Jeigu nebus pasiektas konsensusas kitais metais, tada mes pateiksime europinį pasiūlymą. Tai reiškia, kad per trečiąjį kitų metų ketvirtį mes ir dirbsime ties europinių pasiūlymų. Mes nebandysime užbėgti už akių su europiniu pasiūlymu tol, kol vyksta tartautinės diskusijos, bet aš esu rimtai labai nusiteikęs ir esu pasiryžęs pats kartu su komisija parengti pasiūlymą kitais metais, jeigu nebus pasiektas tarptautinis konsensusas. Ačiū. Ernest Urtasun, žalieji. Sí, senor Gentiloni. Ačiū, ponė pirmininkė ponas Džentilionė, ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Iš tikrųjų, e, mūsų laukia ekonomikos sulėtėjimas ir turime e, pasistengti ištaisyti e, kai kurias praeitįje padarytas klaidas. Kai kurios klaidos buvo tikrai rimtos, jų nereikėtų pakartoti. Taip pat reikia ir toliau tęsti jau pradėtas įgyventinti reformas, e, reikia peržiūrėti ir vadinamąjį SIXPEX dokumentą. Jūs kalbėjote apie fiskalinę e, politiką, o taip pat ir ciklinį požiūrį. E, ponas Dragi taip pat apie tai daug yra kalbėjęs. Jis sakė, kad reikėtų peržiūrėti, ar dabartinės nuostatos nėra pernelyg e, ciklinės, ar ne, jų nereikėtų peržiūrėti. Nes panašu, kad e, tas cikliškumas tiesiog dar labiau padidina dabartinės problemas. Na, iš tikrųjų, tas procikliškas poveikis yra labai aiškus. Europos fiskalinė tar, e, taryba E, valdyba taip pat labai aiškiai vardino tokią riziką. Ką mums reikės aptarti dabar vykstančios peržiūros pabaigoje, ji beje baigsis e, gruodžio viduryje, yra peržiūrimas ir 2-pack, ir 6-pack dokumentas. Taigi, aš asmeniškai labai vertinu uh, Europos fiskalinės valdybos filosofija. Ji yra paprasta, įgyvendinama ir anticikliška. Na ir ta filosofija atsižvelgia į įvairius prieštaravimus, kurie buvo išsakyti ir šiandien ryte. Buvo sakyta, kad e, kai kurie stabilumo ir augimo pakto taisyklių elementai yra pernelik plačiai aiškinami. Kas bus daroma po peržiūros, tą nuspręs komisijos kolegija ir ES institucijos, tai tikrai nebus paprastas sprendimas. Aš asmeniškai visada pabrėžiu žodį ambicingas, ambicija. Aš norėčiau, kad tokios taisyklės taptų labiau anticikliškos, paprastesnės. Vis dėlto aš gerbiu ir tą nuomonę, kad reikia elgtis atsargiau nes tą pačią problemą galima išspręsti ir kitaip, e, taisyklės interpretuojant, nesieman per nelik didelių teisės aktų pokyčių. Mes apsispręsime iki šių metų pabaigos. Papildomas klausimas. Ačiū. Jūs e, tikriausiai turėtumėte siekti ir politinės dinamikos. Manau, kad Svarbu peržiūrėti reglamentus, bet reikėtų nepamiršti ir makroekonominės situacijos. Jūs e, e, apie tai jau rašėte savo atsakymuose raštu. Panašu, kad e, makroekonominio disbalanso procedūra yra taikoma skirtingai. Ką reikėtų daryti, kad dar labiau nebūtų iškraipyta nekilnojamo turto rinka, būtent dėl tokio um, požiūrio. Ačiū. Dėl makroekonomikos disbalanso. Čia galiu pasakyti, kad tiek komisija, tiek ir valstybės narės gavo įvairių pasiūlymų idėjų ne vien tik tais apie tradicinius finansavimo aspektus, bet ir kitus aspektus. Jūs jau minėjote ir nekilnojamo turto rinką, paminėčiau ir sveikatos apsaugos sistemas. Tai yra esminiai dalykai. Ir aš manau, kad mes turėtumėm siekti tokius aspektus sustiprinti artimiausioje ateityje. Dėkoju toliau Franceska Donato iš IDEC. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau kalbėti itališkai. E, ponas Džentilionį, e, jūs pateikėte atsakymus raštu į mūsų klausimus ir sakėte, kad reikėtų rasti tinkamą e, pusiausvyrą tarp pasitikėjimo ir tinkamo lankstumo taikant ES taisyklės. Aš noriu pasitirauti, Ką reiškia tas tinkamas lankstumas? Kokie yra parametrai, e, kurie leis apsispręsti, ar leisti e, valstybei nariai turėti lankstesnį biudžetą ar ne? Tai yra ir politinis kriterijus. Ar bus suteikta daugiau lankstumo toms vyriausybėms, kurių politika jums yra artimesnė? Ar vis dėlto bus atsižvelgta į tai, koks yra, tarkim, investicijų poreikis atskirose valstybėse narėse? Ačiū, ponia Donato. Kalbant apie lankstumą ir taisyklės dėl lankstumo. Tokias taisyklės e, mini komisija savo komunikate kur kalbama apie Europos stabilumo raugimo paktą. Mes žinome, kokie yra tie pagrindiniai parametrai, kurių yra laikomas vykstant dialogui tarp komisijos ir valstybių narių vyriausybių. Būtent pagal tai nustatomas tas lankstumas. Dialogas tarp vyriausybių ir komisijos yra būtinas. Vyriausybės jau pristatė nacionalinius reformų planus. Taip pat yra būtinos ir investicijos. Kaip žinia, yra konkreti e, atskira nuostata dėl investicijų. Taip pat e, būtina atsižvelgti ir taip vadinamasias ypatingas aplinkybės kuriuose gali atsidurti valstybė narė dėl kažkokių tai ypatingų įvykių, nenumatytų įvykių. Tai tokius parametrus ir reikia atsižvelgti nustatant lankstumą. Na ir aš manau, kad galbūt jūsų nuomonė ir kitokia, bet uh, Jeigu aš tapsiu už ekonomiką atsakingų komisarų, tai manau, kad nustatant tą lankstumą e, reikėtų vadovautis parametrais, kurie jau yra įtvirtinti sistemoje. Ar turite papildomą klausimą? Taip. tam, kad būtų galima atgaivinti Europos, e, e, eurozonos ekonomikos augimą. Jūs sakėte, kad reikalinga ekspansyvi e, politika skatinanti ir viešasias išlaidas, bet tarkim, Italijoje raginamasi laikytis fiskalinio susitarimo taisyklių. Bet kalbant, pavyzdžiui, apie Italijos pietus, kaip reikėtų laikytis tos vadinamosios auksinės taisyklės dėl investavimo, investicijų į infrastruktūras nes, ir kitose srityse, nes vis dėlto tai paveiks viešasias išlaidas. Be abejo, jau šiandien vyksta dialogas su atskirų valstybių narių vyriausybėmis. Yra laikomasi ir nuostatos dėl investicijų, tai tokiu atveju yra suteikiamas didesnis e, lankstumas dėl viešųjų investicijų, dėl vadinamosios auksinės taisyklės Golden Rule. Europos fiskalinė valdyba jau yra išsakiusi savo nuomonę, apie ją nekartą esu užsiminęs, e, toji valdyba e, e, yra išsakiusi savo nuomonės, dėl, nuomonę dėl viešųjų investicijų, tarkim, susijusių su aplinka. Ir tikrai apie tai dar bus daug diskutuojama per ateinančius mėnesius. Ačiū toliau, Rafaelė Fito, EKR. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti prie ekonomikos stabilumo raugimo pakto. Noriu pasiteirauti, kaip Jūs manote, ar būtų naudinga svarstyti ir sanglaudos politiką šiame kontekste dėl išmokų atskiroms valstybėms narėms. Uh, E, Europos komisija jau kalbėjo apie investicijų programas, taip pat ir stabilumo raugimo pakto peržiūrą. Ir čia norėčiau pasiterauti. Kaip Jūs manote, ar. Kalbant apie investicijas, yra įmanoma nustatyti kofinansavimo rodiklį atskiroms valstybėms narėms. Panašu, kad viena ranka tarsi duodama, uh, o kita ranka e, tarsi užkers, užkertamas kelias tomis išmokomis pasinaudoti, e, nurodant e, ekonomikos stabilumo raugimo paktą. Tai gal galite konkrečiau pakomentuoti šį klausimą, nes jis yra susijęs ir su ekonominė, socialinė neligybė. Ponas Fito, visų pirma, labai ačiū už klausimą. Be abejo, jūsų klausimas yra teisėtas. Europoje apie tai jau kurį laiką vyksta diskusijos. Pasinaudosiu jūsų išsakytą frazę dėl to, kad viena ranka duoda, o kita tarsi atima. Komisija, o taip pat ir ES institucijos negali taip rizikuoti. Mes e, šiuo metu daug kalbame apie e, SIXPEC dokumento peržiūrą, jį paverčiant CHIPEC dokumentu. Na ir į tą peržiūrą galima įtraukti įvairias temas, kurios šiandien kyla ir dėl kurių e, politinės nuomonės labai išsiskiria, ypač tarp atskirų valstybių narių. Aš nesakau, kad aš prieštarauju jūsų hipotezijai noriu pasakyti, kad mūsų taisyklės dėl ekonomikos e, augimo ir stabilumo ir augimo pakto, jeigu mes nuspręsime e, jas pakeisti teisėjų kuros prasme, tai tuomet labai e, gerai reikės atsirinkti prioritetus. Negali būti taip, kad bus tiesiog atsirenkami uh, atskiri elementai, naudojant tokiu principu, kaip kad plėšant artišoko lapelius. Galbūt bus nuspręsta, kad sanglauda netokia svarbi ar panašiai, bet reikės mums apsispręsti, kokie yra mūsų prioritetai. Turime pagalvoti ir apie um, teisėkuros pakeitimus stabilumo raugimo pakte. Iš tikrųjų, gali atsitikti taip, kad nemažai tikslų pasirodys, kad yra nerealistiški. Papildomas klausimas. Vadovaujantis tokią logiką, ypač e, e, atsižvelgus į tuos klausimus, kurie buvo išsakyti šiandieną taip pat ir dėl stabilumo rūgimo pakto taikymo įvairiose valstybėse narėse. Kaip Jūs manote, ar gali būti taip, kad kai kurios valstybės narės pernelyg pasinaudos tuo lankstumo principu, pavyzdžiui, dėl investicijų vis dėlto investicijos taip pat turėtų būti siejamos su stabilumo ir augimo paktu. Čia norėtumėm daugiau aiškumo. Matome, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse yra pateikta pasiūlymų, kurie padidins viešasias išlaidas, bet tie pasiūlymai nesusiję su investicijomis. Nepaisant to, kad ekonominiai duomenys e, tose šalise nėra geri. Tai be abejo Mes turėtumėm sutelkti dėmesį ties investicijomis, struktūrinėmis reformomis, visą tai, kas skatina aukti mūsų ekonomiką. Jeigu pažvelgtumėm į pastarųjų metų biudžetą, tai keliai žodžiais tariant būtų galima pamatyti, kad stabilumo ir augimo paktas buvo naudingas, norint išvengti didesnių krizių jis buvo naudingas norint sumažinti deficitą, tačiau to pakto dėka nepavyko pakankamai sumažinti įsiskolinimo ir taip pat nepavyko paskatinti ekonomikos augimo, e, infrastruktūros kūrimo, investicijų ir dėl to mes turėtumėm tokių tikslų dar siekti. Ačiū Zikfrid Muresan, biudžeto komitetas EPP. Ačiū. Aš norėčiau e, pakalbėti su jumis apie jūsų e, sprendimų poveikį biudžetui. Akivaizdu, kad po breksito mums reikės papildomų pajamų tam, kad galėtumėm finansuoti savo tikslus, savo prioritetus. Ir dabar tokia diskusija yra svarbesnė negu kad bet kada anksčiau. Ir aš dabar norėčiau pateikti klausimą. E, ką Jūs manote apie CO2 mokestį, CO2 emisijų mokestį ir taip pat dėl nuosavų išteklių? Ką Jūs ketinate daryti kitaip negu likščiol ir e, kaip Jūs įtikinsite valstybės narės siekti pažangos šioje srityje ir dar dėl CO2 e, emisijų mokesčio? Ką Jūs ketinate daryti, kad jis neigiamai nepaveiktų mūsų ekonomikos konkurencingumo? Ačiū visų pirma dėl nuosavų išteklių. Iš tikrųjų, tai patenka į mano portfelį. Tai nėra mano nuosavi ištekliai, bet tai patenka į mano kompetencijų portfelį ir čia pasakyčiau porą dalykų. dėl muitų tari, e, e, sąjungos tarifų. Jie yra esminiai, labai svarbus, norint e, užtikrinti nuosavus išteklius. Galima dar diskutuoti, ar tai turėtų būti 10 procentų ar 20 procentų. Apie tai dar bus diskutuojama dėl PVM. Nemanau, kad šis rytis būtų, e, kad šis rytis e, patirtų iš karto poveikį dėl mūsų sprendimų. Dėl potencialių nuosavų išteklių. Iš tikrųjų, tai yra potencialus nuosavas potencialus, nuosavi ištekliai, tai galėtų būti ir CO2 emisijų mokestis. Ir iš tikrųjų, čia dar turėtumėm rimtai padirbėti. Jeigu norėtumėm, kad tie mokesčiai būtų pradėti surinkti um, daugiametės uh, finansinės uh, perspektyvos pačioje pradžioje. Tokio mokesčio dar nebus per ateinančius mėnesius, taigi mes turėsime apie tai diskutuoti ir su jūsų komitetu. Mes pasistengsime dirbti sparčiai ir veiksmingai dėl CO2 emisijų mokesčio, bet netaip jau paprasta apibriežti visus techninius ir teisinius aspektus, kaip jūs ir žinote. Papildomas klausimas. Taip, mes žinome apie tokius e, sunkumus, tačiau iš tikrųjų reikėtų nuveikti daugiau. Jūs buvote ir ministras, jūs turėsite sugebėti įtikinti ir kitus. Aš dar norėčiau pasiteirauti ir dėl jūsų. Aš dar norėčiau prisiminti ir jūsų turėtą akcijų portfelį ir Amazon. Aš dar e, norėčiau pasidomėti, ką manote apie skaitmeninį mokestį. Ir kadangi vis dėlto jūs turėtumėte tapti už ekonomiką atsakingų komisarų, ne už kultūrą atsakingų komisarų, tai aš norėčiau išgirsti e, konkretesnį atsakymą iš jūsų pusės. Na, aš norėčiau, kad e, tie nuosavi ištekliai būtų e, tvaresni, stipresni. tai būtų galima vadovautis tokiu požiūriu, kuris nukreiptasi e, bendras nacionalinės pajamas, bet to nepakanka. Mes turėtumėm sustiprinti savo nuosavus išteklius. Ankstesnis komisaras nurodė tris būdus, kaip tai galima padaryti. Aš Manau, kad iš tikrųjų reikia, did, reikia didelės politinės valios, pasiryžimo ir galiu Jūs patikinti, kad tikrai jie egzistuoja. Ačiū. Engin Ero... Ačiū Engin Roglių Renew Europe frakcija. E, ponas Gentiloni. Daugeliu piliečių ir man labai svarbus toks principas kaip savos atsakomybės e, prisėmimas kas atsakingas už savo sprendimus, atidžiau e, e, tvarkosi su pajamomis. Jeigu tokia atsakomybė neprisimama, tai tuomet atsiranda įvairių moralinių pavojų. Taigi tas, kas priema e, sprendimus, turėtų prisimti ir atsakomybę, turėtų taupiai naudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Panašus principas nustatytas ir Maastrichto sutartyje. Jokia kita šalis negali atsakyti už kitą. Ar jūs skatinate irgi tokio principo laikytis? Uh, I, I Aš neišgirdau pirmosios E, jūsų klausimo dalies, klausimo pradžios, nes nespėjau užsidėti ausinės. Girdėjau du trešdalius, bet ne klausimo pradžią. Savo pasisakymo pradžioje aš sakiau, kad daugelis piliečių ir aš asmeniškai e, manome, kad atsakomybės prisėmimas yra labai svarbus dalykas. Tai siejasi ir su uh, um, apdairiu lėšų panaudojimu, apdairiu išteklių tvarkymu. Taip, tai yra bendras principas. Turime priimti bendros atsakomybės principą. Ir taip aš darysiu savo mm, darbo metu. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakote. Daugiau nieko papildyti ir negalėčiau. Ar bus papildomas klausimas? Äh, Dar aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų įžanginę kalbą. Labai apsidžiaugiau, kad Jūs pats pamok, e, paminėjote mokesčius susijusius su aplinka, taip pat ir skaitmeninį mokestį. Kiti kolegos dėl to irgi teiravosi, Jūs sudarėte tokį įspūdį, kad e, norėtumėte, jog būtų e, išspręstos tos vadinamųjų skaitmeninių gigantų problemos. Gal galite e, konkrečiau pakomentuoti tuos mokesčius, ar jie turėtų būti mokami europinių lygmenių ar tarptautinių? <coughs> Eh, ma l'impegno sì sarà eh, un impegno internazionale. Na, mes eh, iš, iš tikrųjų kalbu apie tarptautinį lygmenį. Atsiprašau, perėsiu į anglų kalbą. Čia buvo spontaniška reakcija. Privertus mane kalbėti itališkai. Taip, turėsime tarptautinius įsipareigojimus dėl skaitmeninių mokesčių. Manau, kad dabar turime konkrečią galimybę pasiekti rezultatų. Taip nebuvo prieš keletą mėnesių. Evoliuci... Diskusijų evoliucija EBPO rėmose daugiausia linksta link bendrų bendro didelio verslo apmokestinimo. Ne tik e, skaitmeninių platformų, bet apskritai didžiojo verslo. Manau, kad tai yra priimtina, nes skaitmeninimas vyksta visose didžiosiuose bendrovėse, ne tik skaitmeninio pobūdžio didžiosiuose bendrovėse. Ir tai, man atrodo, Europai gali būti visiškai priimtina. Ačiū, Pier Nikola Piedičinį. Grazie, prezidente, grazie. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nary, ačiū už tai, kad atsakinėjate į mūsų klausimus. Aš paskaičiau, kad tarptų užduočių, e, kurias jums ketina pavesti pirmininkė van der Leyen, yra paminėtos ir žaliosios investicijos. Jūs ketinate siekti tvaraus vystimosi tikslų ir dėl tvariųjų investicijų, bet tuo pačiu metu ketinate užtikrinti, kad bus laikomasi stabilumo ir augimo pakto reikalavimų? Dėl tų žaliųjų investicijų yra ir tokių e, valstybių narių, kurios labai įsiskolinusios ir kurios neturi manevro laisvės išlaidų srityje. Taigi negalima čia taikyti tokio paties požiūrio visose valstybėse narėse nes skiriasi išlaidų lygis. Na tikrai reikia turėti drąsos diskutuoti apie tą griežtą politiką, kuri buvo taikoma lygi šiol. Jūs e, visada palaikydavote tokią griežtą politiką, nors mūsų nuomonė dėl jos e, kilo tiesiog krizė, ES patyrė recesiją ir ES padidėjo socialinė neligybė tarp atskirų valstybių narių ir valstybių narių viduje. Ką jūs ketinate daryti? Ar jūs diskutuosite apie tą griežtą um, taupimo politiką, kuri nepasteisino Europoje, ar vis dėlto apie tai nediskutuosite? Ačiū, ponas Pedičini. Kai sakoma, kad mūsų taisyklės, kurios numatytos stabilumo raugimo pakte, uh, nepakankamai pasiteisino, kad jos nepakankamai skatino investicijas, struktūrinės reformas, skolos mažinimą. Tai aš manau, kad mes turėtumėm nepamiršti ir sėkmingų rezultatų. Tai yra deficito sumažinimas, e, didesnės krizės išvengimas. Mano nuomonė, mes neturime e, pamiršti ir dar dviejų dalykų. Visų pirma, bet kokiu atveju mūsų taisyklės, kurios yra stabilumo ir augimo pakte, jau numato galimybę skatinti viešasias investicijas. Taigi tas e, lankstumas dėl investicijų jau yra įtrauktas, inkorporuotas į mūsų taisyklės. Na ir antra, mes neturėtumėm pamiršti. Ir čia kalbu ne vien tik tais apie mūsų abiejų šalį. Mes turime kalbėti ne vien tik tais apie sunkumus skatinti viešasias investicijas. Tai nėra vien tik susijęs su europinėmis taisyklėmis dėje, yra ir įvairių sunkumų ne tik Italijoje, bet ir kitose šalise, dėl kurių sunku skatinti investicijas e, tokiu ritmu, e, kurio reikėtų. Ne visada yra kaltos europinės taisyklės, kartais yra ir nacionalinių kliučių. Dešimt sekundžių papildomam klausimui. Jūs kalbėjote apie Italiją. Italijai trukdo būtent europinis mechanizmas. Būtent dėl jo yra sunku vykdyti viešasias investicijas. Jeigu nebeveiktų tas europinis mechanizmas, tai tuomet būtų galima atblokuoti uh, E, e, didžiulės galimybės, e, didžiulės ekonominės galimybės Italijoje. Jos egzistuoja, bet jos dabar tarsi yra užblokuotos dėl europinių taisyklių. Taip, aš suprantu jūsų nuomonę, bet manau, kad mes turime atlikti savo darbą laikydamiesi europinių taisyklių. Mes turime kad daryti viską, kad investicijos būtų skatinamos Ne visą laiką tos europinės taisyklės yra kliūtis sėkmingoms investicijoms valstybėse narėse. Ačiū, Gabrielė Bišov, SND. Been... Pana Džentilonė, praeitėje buvo disbalansas tarp socialinės e, aplinkosaugos ir ekonominės politikos ES. Dabar labai svarbu e, priderinti ekonominę valdysiną prie socialinių sutarties tikslų Pane von der Leyen pabrėžė, kad pats laikas suderinti e, socialinis sritį ir ekonomiką. Kaip jūs ketinate stiprinti semestro proceso socialinę dimensiją ir ką darysite, kad būtų daugiau pasiekta daugiau e, į e, viršų einančios konvergencijos, nes tai yra tikslas. Ir ar pateiksite teisėkuros pasiūlymų, kad pajamų neligybę, socialinio būsto, e, atlyginimų pokyčių ir kolektyvinių sustarimų e, procesus į semestro procesą. Ačiū. Pone Bišov, asmeniškai aš esu įsipareigojęs, e, remdamasi savo asmenę patirtimi, kai dirbau ministru pirmininku, pasiryžęs remtis tuo faktu, kad pirmiausia, mums reikia bendradarbiauti su socialiniais partneriais, e, pasirenkant ekonominius prioritetus. Ir tai darysiu kartu su kolega Nikola Šmitu. Tai bus mūsų prievalės. Kai dėl mūsų taisyklių Europos semestras. Semestre pastaraisiais mėnesiais jau rimtai įtraukiama socialinė dimensija. Tai iš esmės buvo e, Getenburgo sprendimo dėl Europos socialinio ramščio pasiekmė. Manau, kad e, ši užduotis, šis darbas turėtų tęstis ir man suteikti įgaliojimai integruoti tvaraus vystimosi tikslus, jungtinių tautų tikslus į Europos e, semestro procesą yra aiškus. Kaip visi žinome, tvaraus vystimosi tikslai apima gana plačią socialinę dimensiją, ne tik plačią aplinkosauginę dimensiją. Manau, kad tai bus nauja priemonė šiems socialiniams prioritetams suteikti erdvės, kurios jie nusipelno. Ačiū, papildomas klausimas. Aš visgi manau, kad teisinė priemonė būtų labai svarbi, kalbant ypač apie iniciatyvas dėl minimalių atlyginimų. Bet aš džiaugiuosi, kad pabrėžėte socialinių partnerių svarbą ir klausimas yra, ką konkrečiai daryti, darysite, kad sustiprintumėte socialinių partnerių vaidmenį Europos semestre, Europos ir nacionalinių lygmenių. Be, aš visiškai sutinku dėl pasiūlymų dėl minimalių atlyginimų. Aš to nepaminėjau, nes tai tiesiogiai su mano darbu nebus susiję. Bet kolegijoje aš tam pritarsiu. Ką darysiu dėl semestro? Manau, kad tai problema yra taip pat ir visuomenės informavimas, kad socialiniai partneriai valstybės narėse būtų įtraukti į dialogą su vyriausybėmis. Taip, tai padėtų ir tam dialogui, ir, ir pačiai Europos Sąjungai geriau suprasti, apie kas sprendžiama e, semestro procese būtent. Ačiū toliau Liūdek Niedermayer, NPP frakcija. Labai ačiū, pana Džentilionė. Aš e, žvelgiu į jūsų nugarą iš tikrųjų. Taip atsitinka kartais parlamente. Norėčiau grįžti prie mokestinių klausimų. Su pasitenkinimu galiu pažymėti, kad jūs, jūsų didžiąją dalį atsakymų skiriate mokesčiams. Norėčiau pakalbėti apie jūsų strategiją skaitmeninių mokesčių prasme. Norėčiau paminėti kitus pasiūlymus, kurios parlamentas teigiamai vertina. Tai yra mokesčių bazės ir PVM reformų Beje, šie klausimai dabar beviltiškai užblokuoti taryboje. Norėčiau paklausti, kokie bus jūsų konkretus žingsniai, kad e, tie pasiūlymai būtų toliau svarstami. Ačiū, ponė Nirmair. Nežinau, ar man atsisukti į salę, ar jūs. Ačiū, ponė Nirmair. Taip, PVM reforma ir įmonių ba, mokesčių bazės klausimai yra šio portfelio dalis. Kai dėl PVM reformos, tai manau, kad pastaruoju metu priėmėme aktualius sprendimus ypač dėl elektroninės prekybos ir šių sprendimų įgyvendinimas bus svarbus ir aktualus e, valstybės narėms artimiausioje ateityje. O bendras pasiūlymas dėl PVM reformos bus tas dalykas, kurį aš ketinu pastumėti į priekį, atsižvelgiant e, į tą faktą, kad tos reformos, dėl kurių priemėme sprendimus pastaruoju metu, per vidutinį laikotarpį pareikalaus įsipareigojimų iš valstybių narių, tai tai nebūtų mano atidirotinas prioritetas. Ta, tai PVM žingsniai, bet galbūt po kelių ketvirčių 2020 metais, kai dėl bendrosios įmonių mokesčių bazės, tai tai yra absoliutus prioritetas, nes nebegali tęstis e, ta vidaus konkurencija tarp valstybių narių. Šitas klausimas susijęs ir su diskusijomis EBPO, tarptautiniais pokyčiais, bet asmeniškai aš nenorėčiau laukti ir siūlyčiau tęsti darbą su šiuo pasiūlymu. Papildomas klausimas? Ačiū, galite laukti mano paramos. O papildomas klausimas dėl pasienio korekcinio mokesčių, nes tai svarbu sąžininkai prekybai. Kiek jūs nuomonę užtruksite, kol bus pateikti pasiūlymai, nes techninė prasme tai sudėtingi pasiūlymai ir kada būtų galima anksčiausiai tikėtis to pasiūlymo įgyvendinimo. Manau, kad tai reikia dirbti greitai. Kai kalbam apie CO2 pasienio mokesčiai, žinoma, kokie yra teisiniai ir techniniai e, apribojimai, bet tai neturėtų reikšti, kad reikia laukti. E, manoma šią korekcinę priemonę suderinti su PPO taisyklėmis. Ir čia iš karto turime imtis darbo. Ačiū. Jose Guzmao, GUE frakcija. Vis dar jūs nugaros. Ačiū pirmininkė, ačiū paskirtasis komisarė. Aš sėdžiu čia už jūsų nugaros. Manau, kad aišku, kad komisija buvo gana aktyvi darydama spaudimą deficitą turinčioms ekonomikoms, įsiskolinčioms ekonomikoms, o ne tos, kurios turi perviršį ir turi e, manevro laisvės biudžeto prasme. Europos komisija reikalauja mažinti išlaidas, bet nepakankamai reikalauja iš turtingesnių šalių investicijų. Manau, kad traktuojama nevienodamai ir ekonominė politika prastėja Europos Sąjungoje. E, Europos pinigų sąjunga patiria makroekonominių disbalansų, kurie yra sistemingi ir nėra tvarūs ilgalaikė prasme. Taigi jeigu dabar ginsite e, biudžeto perteklius klausim, e, trūk, biudžet, požiūrį į biudžeto deficitus ir nekreipsite dėmesio į perteklius, tai man kyla problema. Pone Gusmavo, turime taisyklės ir man atrodo taisyklių negalime keisti, atsižvelgdami tik tai e, į ekonominę aplinką ir pasaulinę ekonomiką. Bet tai nereiškia, kad mūsų ekonominė politika visą laiką išlieka tokia pati. Žinoma, patyrėme labai gilę krizę prieš dešimt metų. Ir tai buvo ilga krizė, ši gili krizė sukūrė didžiulės skolos problemas kai kuriuose šalise. Ir tai, tai ir labiausiai rūpėjo mums e, per pastarę metų ekonominės politikos įgyvendinimą. Manau, kad e, veiksmingai pavyko suvaldyti deficitus ir išlaikyti skolų stabilumą, bet nepakankamai pavyko ją sumažinti. Na, o dabar geriau pradame suprasti, kokiu laipsniu mes susidurime su šiek tiek kitokia ekonominė aplinka. Nes e, ekonomikos augimas lėtėja ir kol kas neaišku, kokiu mastu jis lėtės ir kokiam, kokį laiką. Ir tokioje situacijoje, manau, mūsų ekonominė politika turėtų būti e, stipriai orientuota augimo ir investicijų skatinimo link. Ir e, reikia tas šalis, kurios turi fiskalinės erdvės, panaudoti tą erdvę, kad augimas atsigautų. Tai nereiškia, kad reikia keisti taisyklės, tai, yra, tai reiškia, kad reikia adaptuoti tas taisyklės prie besikenčiačios ekonominės situacijos Europoje. Papildomas klausimas? Viena iš prasiskolinusių ekonomikų problemų yra tai, kad kasmet dalis mokesnių pajamų, kurios yra e, e, nusavinamos, atsiranda kitose mokesčių ar fiskalinėse jurisdikcijose. Ir tai yra kai kurios iš ekonominės ir pinigų sąjungos valstybės narės. Tai yra nesažininga konkurencija mokesčių konkurencijos prasme. Ir jeigu kalbėsime apie mokesčių, mokesčius įmonėms, tai reikia problemą išspręsti. Jeigu žiūrime į 116 prastą straipsnį, ar galime jį panaudoti tam, kad išspręstume mokesčių koeficientų dydį. Aš jau sakiau ir galiu pakartoti, kad negalime leisti, kad e, agresyvios mokesčių konkurencijos situacija testusi sąjungoje ir būtų taikomi skirtingi mokesčiai įmonėms. Sieksime pažangos čia su šiuo pasiūlymu ir panaudosime visas teisinės priemonės, kurias turime. E, sunkumai mums yra žinomi, bet kartu surėmę politinės jėgas, suvienę politinės jėgas komisijos ir parlamento, mes imsime šios užduoties. Robert Biedron, socialistų ir demokratų frakcijos ir frakcijų ir biudžeto komitetas. Kaip suprantu, aš esu kitas pagal sąrašą. Sarašę aš turiu poną Bedron. Gerai, toliau Damian Böselager, biudžeto komitetas ir žaliųjų frakcija. Ne? Neperskaitau, neįskaitau jūsų pavardės. John Howth iš Junktinės karalystės e, ir biudžeto komiteto sąrašas buvo pakeistas šiek tiek. Atsiprašau, pirmininkė sako, nežinojame. Komisijos nariai, jūsų įgaliojimų e, laiške komisijos pirmininkė sutikė jūs užduoti įgyvendinti Europos investicijų planą ir koordinuoti investijų programą. Tuo pat metu komisijos narys Dombrovskis bus atsakingas už šio darbo dėl tvaros Europos investicijų plano koordinavimą ir siekti trilijoną eurų e, investicijų. Taryba ir parlamentas sutarė dėl dalinio pozicijos. Kaip Jūs matote tą užduočių pasidalymą tarp komisijos nario Dombrovskio ir Jūsų, kai kalbame apie tvarų, tvarių investicijų planą ir koks galėtų to naujo plano poveikis investijų programai. Na, ačiū Jums apskritai esu įstikinęs, kad mums pavyks gerai bendradarbiauti su vice pirmininku Domorovskiu. Šiuo atveju taip pat, kaip ir kitais atvejais, mums tenka koordinuoti savo darbą. Turime dvi skirtingas priemonės. Viena investijų programa. Tai yra, ką jau parlamentas yra aptaręs. Dogmetės finansinės programos svarstymo procese ir ši programa yra skirta kitiems prioritetams Na, aš manau, kad e, sukursime stiprius techninius pajėgumus e, pagal šią programą. Ir tai bus labai naudinga skatinant investicijas taip pat ir pagal tvarų Europos investicijų planą. Mes dirbsime ranko rankon nors Dobrovskis, taip sakant, daugiau specializuosis e, ieškant privataus kapitalo pagal tvarių Europos investicijų planą. Žinome, kad siekis yra pasiekti 1 trilijono eurų sumą, o aš daugiau dėmesio skirsiu, e, kaip apibriežti tą planą ir kaip skatinti investijų programą. Mums reikia kelių priemonių, kad sukurtume svertus investicijams, nes Europai reikia daug investicijų ir ekologiniam perėjimui taip pat reikia daug investicijų. Ačiū, ar bus papildomas klausimas? Ačiū, ponia pirminkė, labai paprastas klausimas. Aš tikiuosi, kad visos investicijos, kurios vykdomos ES programų rėmose, būtų draugiškos klimato e, prasme ir tvarios. Norėčiau sužinoti iš jūsų, kokie yra svarbiausi mechanizmai, kad būtų būtent tai užtikrinta e, per investijų programą ir kitas. Taip, turime e, aplinkosaugos prasme tik patikrinimo metodiką sukurtą pastaruoju metu komisijos tarnybose. Ir visos investicijos vertinamos per aplinkosauginę dimensiją. Pavyzdžiui, investijų programoje e, yra investicijos matytos į infrastruktūrą, E, siekiant kurti tvarę infrastruktūrą, bet yra ir kiti investicijų aspektai. Pavyzdžiui, investijų prioritetai yra aplinko, e, skaitmeninės, socialinės investicijos, švietimas, įgūdžiai ir tvari infrastruktūra. Ir aplinkosauginė dimensija čia užtikrinama per aiškę metodiką. Ačiū. Damien Böselager, biudžeto komitetas ir žaliųjų frakcija. Taigi, Brimčia. Čia pirmininkė. Pone Džentilionė, jauni žmonės ypatingai nukentėjo dėl pastarosios finansinės krizės, nes jie neteko galimybės susirasti pirmąjį darbą, tai turėjo didelių ekonominių ir psichologinių padarinių tiem žmonėms. Norėčiau detaliu paklausti apie pirmą galimą biudžeto ir konvergencijos bei konkurencingumo priemonę. Panašu, kad tos priemonės tam tikri bruožai yra neaiškus, pirmiausia dėl dydžio ir tos priemonės lankstumo. Taigi, pirmiausia, ar jūs atsisakysite tokios logikos, kur pinigai skirimi ten, kur reikalinga ir ar naudosite, didinsite priemonės tam, kad būtų galima sustiprinti eurozoną. Trečias dalykas, ar jūs manote, uh, kad reiktų užtikrinti taip pat ir makro ekonominį stabilizavimą. Taip, man atrodo, kad tas pasiūlymas, kuris buvo patvirtintas Birželio mėnesio viršūnių stikime, buvo patvirtinta ši nauja priemonė, biudžeto priemonė konkurencingumui ir ir BICC konvergencijai. Yra labai aktuali ir reikalinga šią priemonę tinkamai finansuoti. Ir ši priemonė turėtų būti laikoma kaip galimybė užtikrinti stabilizavimą Mes žinome, kad diskusijose dėl stabilizavimo priemonės visuomet kyla sunkumų Europos vadovų taryboje, tačiau šis pasiūlymas, mano manimu, yra labai tikslingas. Tikslas yra sustiprinti struktūrinės reformas ir konvergenciją. Ir ta priemonė turėtų būti rimtai finansuojama ir turėtų būti nu, numatytas ir tolesnis testinis darbas. Ir tokį įsipareigojimą aš asmeniškai prisijimu e, kartu su jūsų komitetu. Papildomas klausimas. Koks jūsų vertinimo Europos parlamento vaidmuo, ypatingai biudžeto komiteto vaidmuo, ypač numatant šios priemonės biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą ir jūs, aš ar jūs pasiryšęs įtraukti klimato e, kaitos kriterijų į tuos kriterijus, kurių pagrindų bus vertinama ši priemonė. Taip, mes pakalbėsime kartu, aptarsime tuos kriterijus, valdysenos kriterijus ir šios priemonės prioritetus. Ir aišku, klimato prioritetas bus rimtai apsvarstytas. Ačiū. Dragos Pislarų, Renew. Ačiū. Panašu, kad e, visi sutarė, kad struktūrinės reformos yra labai svarbios siekiant užtikrinti konkurencingumą, stabilumą ir atsparumą šokams. Tačiau netgi Europinio semestro proceso metu struktūrinių e, reformų tempai sumažėjo ir ištikus finansiniai ekonominiai kriziai kaip ir buvo bandoma siekti stabilumo, bet buvo šiek tiek jaučiamas ir reformų nuovargis. Taigi reikia keisti situaciją ir netraktuoti to kaip įprastinės situacijos. Toliau, kalbant apie e, reformas ne ES valstybės narėse, tai irgi reikia atsižvelgti, nes yra didžiulis ryšys tarp ES ekonomikos ir to, kad reikalinga deramai re reformuoti ekonomikas už eurozonos ribų. Uh, Struktūrinės reformos yra skirtos e, konkurencingumui didinti, tačiau nauda materializuojasi per ilgesnį laikotarpį, kai ekonominė, socialinė e, našta ir kaštai jaučiama, jaučiami labai greitai. Pavyzdžiui, įgūdžiai įgyvendinant reformas, švietimo reformas ir panašiai. Reformų įgyvendinimas dažniausiai vertinimas pirmiausia e, vertinant reformų kaštus. Taigi klausimas, ar jūs ketinate skatinti stru tokias struktūrinės reformas ir padėti ne eurozonai priklausančiams valstybėms narėms įgyvendinti struktūrinės reformas. Ačiū, mane Pizdaru. Komisija ir parlamentas vaidins svarbu vaidmenį skatinant struktūrinės reformas. Turėtumėme aiškiai suprasti, kad tai yra prioritetas, nes taip mes galime susitvarkyti su ekonominiu sulėtėjimu įvairiais būdais. Galime vykdyti atviresnę fiskalinę politiką, bet struktūrinės reformos yra vienintelis būdas, kaip per vidutinės trukmės laikotarpį būtų galima užtikrinti ekonominį augimą ir klėstėjimą. Taigi visuose mūsų veiklos sektoriuose ir mūsų taisyklėse, jeigu tos taisyklės bus keičiamos, prioritetas bus teikiamas struktūrinėms reformoms. Taip pat žinome, jūs žinote kaip išrinkti parlamento nariai, kad dažnai jaučiamas e, tam tikras nuovargis įgyvendinant struktūrinės reformas. Ir tas nuovargis nėra susijęs su europinėmis taisyklėmis, bet su daugiau nacionaliniais elementais, nes tam yra nacionalinės priežastys ir veiksniai. Pavyzdžiui, nestabilumas. Dėl visiškai teisingai jūsų paminėtų priežasčių, kai yra priimamas sprendimas, o padariniai jaučiami ne po kelių savaičių ar mėnesių, o po keliarių metų, tai politinis nestabilumas auga mūsų šalyse, valstybėse narėse ir tokiu būdu silpnėja ta tendencija spręsti ir gyvendinti struktūrinės reformas. Dėl to reikia dar labiau mums, Europos institucijoms ir aš pats asmeniškai pasižadu to siekti. Papildomas klausimas. Jūs minėjote InvestEU programą kelis kartus. Dėkoju už tai, kad ją minėjote. Reikia parodyti, pa, užtikrinti lankstesnį ES lėšų panaudojimą, kai turime tiek biudžeto apribojimų. Ar jūs pasiryžęs didinti techninės pagalbos komponentą, ypatingai didinant uh, geografinį teritorinį balansą tarp valstybių narių, užtikrinant vienodą įgyvenimų lėšų paskirstimą regionuose, turint omenyje, kad e, finansinių rinkų skirtumai irgi egzistuoja ES. Taip, mano atsakymas e, teigiamas. Mes negalime taikstytis su tuo, kad toks aktualus mūsų planas, InvestEU planas, 650 milijardų eurų turėtų būti tam skiriama ir kad tai yra programa, kuri skiriama tik vienu, vienos šalies teritorijoms. Taigi aš esu pasiryžęs vienodai paskirstyti tą planą ir juos skiriamas lėšas per visą ES. Ačiū.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 elgsitės patikimai, neįtikinėsite visų e, gerti vandenį, pats negersite vyno tuo pačiu metu. Aš atstovauju Vengrijos piliečius ir man atrodo neteisinga, kad e, Italijos vyriausybė e, gavo 30 e, e, milijardų nuolaidą, bet e, E, e, Vengrijos atveju buvo sustabdytos e, išmokos. Yra neteisingai elgiamasi su valstybėmis narėmis. 2018 metais Vengrija vis tiek tęsia struktūrinių reformų vykdymą. Ar jūs kaip komisaras bandysite atsisakyti tokios nevienodos praktikos valstybių narių atžvilgių? Koja, ponė Giuri. Aš aiškiai noriu pabrėžti tai, kad netakysime dviejopų standartų įgyvendinant taisyklės. Tai yra ir pasitikėjimo reikalas, aš puikiai suprantu. galime to tikėtis. Ir iš to, ką šiandien ryte sakiau, galite įvertinti mano biografiją, bet e, pirmiausia, tai yra pasitikėjimo klausimas, toks yra mano pasiaukojimas, ryštas, jokių netaikyti dviejopų standartų ir e, mano asmenė patirtis tą rodo. Pastaruoju metu Italijos vyriausybėje visuomet gyniau netgi tais laikotarpiais, kai nebuvo lengva tą padaryti mano šalyje, visuomet gyniau europinės taisyklės, netgi jeigu buvo jaučiamas spaudimas tose taisyklėse laikytis labiau tokio augimą skatinančio požiūrio. Tokia mano visuomet buvo pozicija Taigi jokių dviejopų standartų, jokio šalies atžvilgių ir pasitikėjimas mūsų tarpe, kad galėtumėme dirbti sąjungos labai. Follow up. Papildomas klausimas. Dėl ES konkurencingumo. Svarbu, kad būtų e, padėta toms e, šalims, e, kurios pačios negali išspręsti, pažiūrėjau, nedarbo problemų. Bet nereikėtų apdovanoti tų šalių, kurios sėdi sudėjusios rankas ir nieko nedaro. Panašu, kad jūs tarsi darytumėte netiesioginį spaudimą komisijai padidinti mokesčius, bet jeigu mūsų žmonės nesugebės rasti darbo, e, jie tiesiog išvažiuos iš ES. Tai nepadės mūsų ekonomikai aukti, ką jūs ketinate daryti. Taip, e, turime daug priemonių e, tam tikslui. Viena būtų taip vadinamas CO2 sienų mokestis. kad nebūtų sukūriamas konkurencinis trūkumas mūsų šalims. Kitas dalykas - įmonių mokesčio suvienodinimas ir daugelis kitų dalykų. Aš nebūčiau taip pesimistiškai nusiteikęs dėl to, ko mes pasiekėme, kalbant apie darbo, darbo vietų kūrimą ir kovą su nedarbu pastaraisiais metais kadangi žinoma problema vis dar aktuali, kai kuriuose šalyse, įskaitant manąją, ypač tam tikrose regionuose, tam tikrų šalių. Bet jeigu pažvelgtumėme į krizės metus, tai matome pažangą. Ir turėtumėme pasinaudoti tą pažangą ir pasiekti dar geresnių rezultatų. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau padėkoti nariams už klausimus, e, paskaitam komisijos nariui ponui Gentilionį už atsakymus, o dabar kviečiu poną Gentilionį labai trumpai tarti baigiamąjį žodį, penkių minučių nelgiau prieš baigiant posėdį. E, ma, innanzitutto vi ringrazio. Abbiamo avuto. Visų pirma, norėčiau Jums padėkoti. Tris valandas diskutavome labai intensyviai. Labai ačiū ir vertėjams. Kaip jau patyriau per pastaruosius metus, jų darbo lygis tikrai aukštas ir jų dėka um, diskusijos vyko sklandžiai. E, šios dienos diskusija yra svarbus demokratinio proceso etapas. Dažnai diskutuojama apie uh, tai ar Europos demokratinė sistema yra tinkama. Aš prisipažinsiu, kad e, kai ruošiausi šiam klausimui, skaičiau jūsų klausimus, tai man pasitvirtino ta idėja, kad iš tikrųjų e, Europos demokratinė sistema turi tam tikras ribas bet ji yra labai svarbi ES e, vystimuisi ateityje. Tai jums labai ačiū už klausimus. O dabar norėčiau grįžti prie e, vieno aspekto, kurį dar norėčiau patikslinti. Teikdami klausimus, jūs e, kai kada ir kartodavotės, kai kurie klausimai buvo panašus. Pagrindinė mintis, kurią norėčiau pasidalinti su jumis, yra štai kokia. Aš stengsiuosi nesusit... nesitaikstyti su sąstingio padėtimi. Ir kiek įmanoma, kaip ir numatyta taisyklėse, visą laiką stengsiuosi procesą įtraukti ir Europos parlamentą. Mes negalime sauliaisti kad išliktų sąstingis. Mes negalime savo leisti nepriimti sprendimų įvairiais tais klausimais, kurie buvo iškelti šį rytą. Tai yra klausimai nuo mokesčių iki mūsų požiūrio į ekonomikos augimą, klausimai buvo susiję ir su biudžeto politikos nuostatomis ir buvo paminėti vairūs kiti klausimai, kurie galbūt net ir nepatenka į mano kompetencijų portfelį. Tam, kad nesitaikstytumėm su sąstingiu, ko gero turime tik vieną vienintelį instrumentą. Ir čia paminėsiu tik du žodžius - politika ir pasitikėjimas. Be politikos, be uh, E, alijansų kūrimo be susitarimo tarp įvairių politinių frakcijų, e, nesiekiant e, įveikti skirtumų tarp šiaurės ir pietų, rytų ir vakarų Europoje, bet tokios politikos mes nesugebėsime įveikti sąstingio. Ir taip pat reikia pasitikėjimo, abipusio pasitikėjimo. Be pasitikėjimo E, nebus nugalėtojų ir nebus pralaimėtojų. Tiesiog žlugs mūsų bendras e, europinis projektas. Ir dėl to prašau jūsų pasitikėjimo. Aš esu italas, priklausau socialdemokratų politiniai šeimai, bet jeigu uh, aš būsiu patvirtintas kaip komisijos narys atsakingas už ekonomiką, būsiu ES komisaras atsakingas už ekonomiką. E, mano politinė šeima bus Europa. Ir dėl to prašau jūsų pasitikėjimo. Taigi prašau jūsų paramos ir esu tikras, kad bendradarbiausime kiek įmanoma geriau mūsų bendrų europinių interesų vardan. Labai ačiū už šio ryto diskusiją. Dėkoju. Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. I... Labai ačiū, ponas Gentiloni. Posėdis baigtas. Netrukus prasidės koordinatorių posėdis už uždarų durų, kur bus vertinamas šis klausimas. Presidenta.